Uh, Kolegos, prašyčiau susėsti. So good morning, colleagues. Labas rytas, pradedame nuo darbo tvarkės tvirtinimo. 15 klausimas, klausimas, kurį atsakoma e, raštu, kurį pateikė Žeraras Depre dėl Turkijos kaip saugios šalies bus svarstamas po 21 klausimo po 6.5. Jeigu niekas neprieštarauja, tokia pakeista darbo tvarkė būtų patvirtinta. Antras klausimas. Protokolo tvirtinimas spalio 19 ir rugsėjo 3 dienos. Protokolai jums pateikti, jeigu neprieštaraujate, jie laikomi patvirtintais. Trečias klausimas, mano pranešimai, kalbinis režimas. Deja, vertimo į airių ir kroatų kalbas šiandien nebus. O toliau koordinatorių patvirtinimas, sprendimo patvirtinimas 205 taisyklė pranešėjų skirimės. Ska Keller, žalių frakcija, paskirta pranešėja renkti pranešimą dėl tarybos sprendimas, keičiančio tarybos sprendimą 215.16.01 dėl laikinų priemonių trukmėje apsaugai Italijai ir Graikijai. Ponas Vės Demera bus e, sienų paketo pranešėjas, keičiančio reglamentą 399. Ar komitetas pritarė tokiems koordinatorių sprendimams? Taip. Trečias klausimas. Saugumo ir gyvybinybos komitečio ir mūsų komiteto Klausimas vyks šiandien po pietų 15 val. PHS 5B001 salėje, skirtas išorės sienų apsaugai, ar tai yra ES veiksmai kovojant su e, sienų pažeidimais. Daug dėjome pastangų rengėdami šį klausimą. Žinau, kad turite daug darbo jau vien šiame komitete, tačiau jeigu galėtumėte nueiti į tą posėdį, jame sudalyvauti, būčiau labai dėkingas. Aš taip pat ten dalyvausiu, kadangi mes čia turime įvairių dokumentų šioje srityje, jūsų dalyvavimas būtų pageidautinas. Dar vienas trumpas pranešimas, kuris gali būti svarbu kolegams galbūt pastebėjote komiteto dokumentų kopijos, spausdintos kopijos nėra nuolat pateikiamos, taip nusprendė koordinatoriai, nes kitose komitetuose sistemingai popieriniai dokumentai nėra pateikiami. Paprašę iš salės darbuotojus gausite tos dokumentus, tačiau tokiu būdu mes tikime sumažinti popieriaus naudojama, sumažinti išlaidas ir taip pat būti draugiškesni aplinkai. Taigi, jeigu jums trūksta kokių nors dokumentų, tai yra padaryta tyčia. Jeigu jums reikia visgi kokių spausdintų dokumentų, paprašykite ir juos gausite. Toliau ketvirtas klausimas. ES teisėsaugos agentūra, Europolas, pranešėjas yra panas Dijas Demera prieš sutikiant jam žodį noriu tarti keletą žodžių. Čia ir rekomendacijos projekto antrojo svarstymo aptarimas. Tikriausiai prisimėte, kad iš tarybos pirmojo svarstymo reglamentą gavome praėjusią savaitę, kaip žinote, po, ne, po formalių dėrybų tarp parlamento ir tarybų, kurios baigės, tarybos, kurios baigėsi praėjusį lapkritį ir patvirtintos lapkričio 30 prasideda dabar formali procedūra. Tai yra antrojo svarstymo procedūra pranešėjas Dės Demera trumpai pristatys šį klausimą. Tačiau noriu pabrėžti, kad prasidėjo antrasis svarstymas, tam reikės ilgų darybų. Taisyklės dėl pakeitimų, kurie būtų priimtini tokiems, tokių dokumentų atveju yra aiškios ir noriu pabrėžti būtent tą aspektą. Manau, kad pranešėjas taip patikslins taip pat, tačiau aš noriu būtent tai pabrėžti. Terminas pakeitimams yra balandžio 21 diena, o balsuojama bus balandžio 28 diena. Taigi, pabrėžus šį aspektą, dabar suteiksiu žodį pranešėjui, po to šešėlinėms pranešėjams. Pane Dijas Demera, prašom. Labai ačiū pirmininkė. Atsiprašau iš anksto. Kad, kad neipatingai gerai jaučiuosi šiandien, tačiau pasistengsiu pristatyti jums šį klausimą. Pirmininkė, kolegos, jau daugiau kaip trejus metus dirbame su šiuo svarbiu reglamentu po dešimties trišalių darybų pasiekėme e, susitarimą lapkričio 26 dieną praėjusiais metais ir viso to dėka norėčiau pabrėžti, kad dabar turime naudingų priemonių kovai su terorizmu ir kontroliuojant interneto turinį. Taip pat turime Europos centrą kovai su terorizmu. Buvo išplėsta Europolo kompetencija kovai su organizuotų nusikalstamumu, su įvairiausiais nusikaltimais, kurie apibriežti pranešimo pirmame priede. Ir todėl ne, tarybos pozicija patvirtinta lapkričio mėnesį buvo patvirtinta oficialiai kovo 10 dieną ir pateikta parlamentui. Kaip sakė pirmininkas, ši pozicija, kuri mano nuomonė yra bendra pozicija, kuriai aš visiškai pritariu, gali būti keičiama lybė komiteto iki balandžio 21 dienos vidurdienio o po to balsuojama dėl to būtų balandžio 28 dieną. Aš sakiau, galima būtų dėl jos balsuoti, tačiau nebūtinai. Ir galiausiai turiu pasakyti, kad sustarimas yra puikus, jis daug buvo aptarinėjamas ir pasiektas sutarimas. Visą tai yra visų politinių frakcijų ilgo ir sunkaus darbo dėka. Aišku, mes atsižvelgėme į kolegų iš šiandien pranešėjų nuomonės ir dar kartą noriu jiems už tai padėkoti. Todėl dabar kviečiu visus balsuoti palankiai už šį tekstą 28 balandžio ir po to per plenarinę sesiją gegužės mėnesį. Šis reglamentas yra labai svarbus Sižvelgiant į situaciją, kurioje esame, tai labai naudinga priemonė tam, kad veiksmingai galėtume reaguoti į teroristinės grėsmės. Dabar baigsiu, tačiau norėčiau pirmininkę paprašyti žodžio po to, kai išklausysiu visų kolegų. Žinoma, duosiu Jums e, galimybę užbaigti šią diskusiją pabaigoje. Dabar šešėliai pranešėjai Džo Vaidenholzerą. Dėkoju, pirmininkė. Aš sutinku su pranešėju. Manau, kad bendradarbiavimas vyko tikrai gerai, jis buvo intensyvus, jis buvo konstruktyvus. Mes bendradarbiavome pastarosius trejus metus, pasiekime pažangos. Pavyzdžiui, tai pasakytina apie interneto stebės, stebėjimo instituciją. Mes parodėme, kad pasirengę būti lankstus ir e, žinoma, visada gali kilti naujų problemų bet e, jas reikia spręsti su atskirais teisės aktais. Na, o dabar labai svarbu, kad mes e, turėtume šį pagrindą, kurio mes visi e, nusipelėme. Dėkuoju. Timothy. Karkau. Norėjau pasakyti, kad palaikau pranešėją e, jo darbe. Dar ir todėl, kad e, Europolo darbas mums visiems yra svarbus, e, turint omenyje, kokie pavojai šiuo metu kyla. Ir manau, kad ši konkreti priemonė mums leidžia užtikrinti atskaitomybę, mm, kalbant apie Europolo darbą. Taip pat Tai mums padeda ir turint omenyje mūsų požiūrį į domenų apsaugą ir e, asmenų e, e, teisės Europoje. Tai yra svarbus klausimas. Mes jį aptarnėjome jau seniai. Kaip žinote, aš turiu nemažai patirties šioje srityje ir šiame parlamente. Bet manau, kad mes nuolatos turime prisiminti, kad reikia palaikyti Europolą, jo direktorių ir jo darbą. Žinoma, aš ir toliau palaikysiu pranešėją ir tikiuosi, kad mes galėsime užbaigti šią diskusijas um, gana greitai. Dėkoju. Dėkoju, Aldė Šilnis pranešėjas ponas Peters. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui jį pasveikinti, nes diskusijos darybos tikrai vyko labai gerai e, su visomis frakcijomis ir buvo ginama parlamento pozicija. E, esami saugumo iššūkiai parodo, kad mums reikia dar daugiau integruotos policijos e, bendradarbiavimo veiklos ir gerai, kad mes pasiekime pažangos. Aš savo frakcijos vardu norėčiau pasveikinti šiuos elementus reglamente. Naujasis teisinis pagrindas lemiantis Lisabonos startimi, agentūros, valdysenos klausimai, duomenų apsauga, apsaugos saugikliai, priemonės, bendradarbiavimas su partneriais, perkeliant duomenys, e, bendradarbiavimas trečiosiomis šalimis ir patikra. Tai yra tikrai gera pažanga. Vis dėlto mano frakcijoje pastaruoju metu buvo išreikšta e, abejojimas, nusivylimas dėl to, kad nebuvo pakankamai ambicijos, kalbant apie Europolo mandatą ir e, tikrą tyrimo, tikrus tyrimo pajėgumus. Uh, Žinoma, tai nėra pranešėjo kaltė, žinau, kad jis tai nuolatos pabrėžė. E, Deja, valstybės narės e, kartais tiesiog nenori sutarti dėl tokių nuostatų. Mūsų manimų sprendimo prieimimo procesas naujam Europolo reglamentui neleido integruoti ir naujus saugumo iššūkius, kurie kyla ES lygių. Ir priimant e, šį sprendimą, patvirtinant institucijos poziciją, buvo prieš Šarly Ebdo įvykius ir neseniai vykusius įvykius e, Briuselėje. Tai parodė, kad yra tam tikrų spragų ir kad mes į mus nepakankamai e, tinkamai, mūsų nuomonė pakankamai tinkamai atsižvelgia kitos įstatymų lydėjos. Mes pateiksime pasiūlymą pasiūlymus dėl Europolo mandato, nes manome, kad Europolas turėtų tapti priemonę, kurią naudotis būtų galima kovoti su terorizmu. Jeigu jos tik, jeigu jo tikslas bus nurodytas, kad bus, turi būti stiprinamas bendradarbiavimas, e, e, Tai turi būti įrašyta naujame reglamente ir turi būti nurodyta, kad turi būti užtikrinta, kad atsiras ryšiai tarp taus, tai, teisės saugos institucijų ir kad bus tinkamai kovojama su rimtais nusikaltimais ir terorizmu. Antra, prašymas e, dėl kriminalinio tyrimo e, pateikiamas Europolui. Mes turime galėti e, tai padaryti. Tarybos pozicijoje yra numatyta, kad būtent valstybės narės turi diskreciją, veiksmų laisvę šioje srityje. Na ir trečias pasiūlymas bus dėl informacijos pateikimo iš nacionalinių e, padalinių. E, jų vaidmuo turėtų būti skatin, skatinimas būtent bendradarbiavimo tarp valstybių narių ir turi būti skatinama informacijų mainai. Informacija turi būti dalinamasi tam, kad Europolas tikrai taptų informacijos mainų centru mes suprantame, kad prasidės antrasis, kad pasibaigs antrasis svarstymo etapas ir nereikėtų uh, leisti, kad šiam dokumentui kiltų pavojus. Bet manau, kad mums atsiveria puikia galimybė žengti dar vieną žingsnį link didesnio policijos bendradarbiavimo. Lyderiai E, politikos lyderiai visada reikalavo, kad policija bendradarbiautų daugiau ES lygių. Manau, kad mums reikėtų siekti daugiau pažangos šioje srityje. Taigi mes pateiksime pasiūlymus tam, kad Europolo mandatas būtų pagerintas ir kad atsirastų teisinės, teisinė sistema šioje srityje. Žinoma, atsižvelgsime ir į tarybos ir kitų politinių subjektų nuomonės ir taip pat pat panalizuosime, ar šie pasiūlymai yra politiškai įmanomi. Mes nenorime sužlugdyti šio susitarimo, bet manome, kad šios diskusijos yra puikia galimybė padidinti saugumą mūsų piliečiams, nes mums ši problema yra aktuali. Dėkuoju. Dėkoju, aš suteiksiu pranešėjų žodį vėliau pabaigoje, kad jis galėtų sureaguoti. Na, o dabar toliau paskutinės šešėlinis pranešėjas žaliųjų frakcijos vardu. Ponas Terry Kabras. Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui Dijas Demera ir kolegoms. Manau, kad mes tikrai gerai pasidarbavome. E, tas darbas gana, buvo gana ilgas e, ir sudėtingas. Turiu kelis komentarus. Visų pirma, mūsų frakcijai kyla problemų su tuo, kad tekste rašoma, kad Europolas turi pateikti informaciją privatiems asmenims. Mūsų manimų tai yra sudėtingas klausimas ir e, kad e, policijos paėgos neturėtų teikti informacijos privatiems asmenims. Jos turi gauti informaciją, bet nebūtinai turi ją tiekti. Taigi toks pirmas komentaras. Antras. Kolega, vienas kolega, Vaiderhorsė minėjo IIU patvirtinimą. Ir jeigu tai bus patvirtinta, tuomet atsiras, tuomet reikėtų atskiro tekstų, atskiro teksto. Bet po Paryžiaus išpolių buvo prašyta įtraukti tai į šį tekstą ir aš Mm, jau anksčiau pabrėžiau, kad tai yra per anksti. Mums reikėtų reaguoti e, ramiai į e, panašius įvykius. Vis dėlto šis e, klausimas buvo įtrauktas ir ko gero ne taip, tai buvo padaryti ne taip, kaip reikėjo daryti. Trečia. Aš sutinku su ponu Petersonu. Manau, kad Europolas neturi pakankamai tyriamosios galios jos reikėtų tam, kad būtų tinkamai koordinuojami veiksmai su kitomis pajėgomis, bet to reikia taip pat ir tam, kad galėtų e, ši institucija imtis iniciatyvos e, pradėti tyrimai darbą. Taigi manau, kad e, reikėtų sužvelgti ir, šių, ir šį pasiūlymą. Taigi dėkoju už jūsų darbą ir manau, kad ponas Dijas Demera tikrai gerai e, bendradarbiaujantis kolega ir net tai, tai darė, labai gerai bendradarbiavo, net ir kai nesutarėme dėl tam tikrų aspektų. Dėkuoju. Suteiksiu žodį taip pat ir ponui Dijas Demera. Galbūt galėtų pasisakyti dar ir komisija bei taryba. Taigi visų pirma suteiksiu žodį komisijai. Kas pasisakys? Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labas rytas, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Komisija pasisakys trumpai. Manau, kad tai e, jūs nudžiugins, ponė pirmininkė. Kaip žinote, pranešėjas e, ponas Dijas Demera jau pabrėžė savo pasisakymo pradžioje, kad e, diskusijos ir dėrybos dėl šio sudėtingo teksto truko ilgai. Šis parlamentas, vadovaujant e, pranešėjui, tikrai dėjo daug pastangų tam, kad būtų e, pasiektas susitarimas parlamente tarp e, politinių frakcijų ir tam, kad būtų susitarta su taryba. E, dėl to, kas komisijos manimų yra, dėl to, to teksto, kuris komisijos manimų yra daug, visa apimantis ir subalansuotas. Mes jau esame informavę apie savo poziciją e, dėl pirmojo tarybos varstymo. Mes pateikėme šią poziciją raštu ir e, joje yra nurodyta kad e, tikslai, kuriuos komisija yra išsikėlusi savo pirminėme pasiūlyme, yra pasiekti. Manome, kad e, ši agentūra bus e, reglamentuojama tam tikrų teisės instrumentų, tam tikrą priemonę, kurios buvo reikalaujama Lisabono sutartyje ir kuri e, leidžia stiprinti atskaitingumą ir veiksmų operacijų veiksmingumą. Taigi, mes manome, kad darbas bus užbaigtas gana greitai ir e, atsiras nauja Europolo reglamentavimo sistema. Dėkuoju. Council, Dėkuoju dabar taryba. Labas rytas, ačiū, kad suteikit man žodį tarybos vardu pakalbėti. Kaip sakė ir komisija, ir pranešėjas, taryba taip pat mano, kad pasiektas geras rezultatas tarp institucijų, nors dėrybos kartais buvo nelengvos. Taryba tikrai norėtų, kad šis svarbus teisės aktas būtų kuo greičiau patvirtintas. Ačiū. Dėkuoju. Dabar ponas Dijas Demera. Ar norėtumėte padaryti išvadas? Prašom. Thank you. Muchas gracias, señor presidente. Y gracias. Dėkuoju, pirmininkė. Noriu taip pat padėkoti Giuseppe, socialistų vardų kalbėjusiam kolegai EKR, Aldė frakcijų atstovams, Žaliųjų frakcijos atstovui, komisijos atstovai, ponė Demecija ir tarybos atstovai už visas pastabas. Jos e, praturtina ir mano žinias ir dar labiau mane įtikina, kad pavyko pasiekti gerą sutarimą. Kas dėl pono Petersen komentarų, norėčiau Jums e, padėkoti, ponė. pripažinti, kad e, jumis e, labai žaviuosi po viso mūsų kartu nuveikto darbo. Nors e, pritariu jūsų geriems ketinimams, vis dėlto esu priverstas atmesti kategoriškai pateiktus pakeitimų pasiūlymus. Mano nuomonė, dabar netinkamas laikas tam ir mano frakcija tam prieštaraus. Dėl jų e, tikrai kils didelis pavojus e, tarp instituciniam susitarimui, tarp e, parlamento komisijos ir tarybos. Nemanau, kad galėtume tą leisti. Dėl e, pakeitimų, dėl nacionalinių vienetų. E, panaikinimu. Jeigu pateiktume tokius pakeitimus, tiesiog nepripažintume to, kas svarbiausia Europolui nacionalinių padalinių. Tai yra Europolo stuburas keičiantis informaciją, teikiant informaciją, jeigu tokių nacionalinių padalinių nebūtų, Europolas apskritai negalėtų egzistuoti. Informacija būtų teikiama Europolui iš atvirų šaltinių, viešų šaltinių per radiją, televiziją. Net negalima suvokti, kad galima būtų dirbti būtent taip. Manau, kad Nepaisant to, kad e, suprantame, kodėl Aldė pateikė tokius pakeitimus, e, pritarti jiems niekaip negalime. Norėčiau padėkoti visoms e, frakcijoms, kurios labai daug dirbo ties šiuo dokumentu kartu su manimi ir prašau visų frakcijų nepritarti Aldė teikiamiems pakeitimams. Ačiū Niekam nebesteiksiu daugiau žodžio, tik e, noriu padaryti išvadą, kad e, yra du dalykai, yra bendrasis paužiūris, kitas dalykas yra priimtinumas ir tikrai nenoriu čia dabar pradėti įsamius diskusijos. Nenoriu, kad čia vyktų koks nors e, dialogas, nemanau, kad tai bus naudinga. Užbaikime diskusiją. Jeigu vėl suteiksiu žodį šešėliniam pranešėjui iš Aldi frakcijos, kiti šešėliniai pranešėjai taip pat dar norės pasisakyti, taigi tiesiog užbaigime diskusiją ir uh, Noriu dar kartą pasakyti, kad e, visų pirma e, kalbame apie bendrąjį požiūrį ir apie pakeitimų primtinumą. Ko gero, pakeitimai yra primtini formaliai, bet e, vis dėlto palikime šį klausimą. Dabar manau, kad bendra, bendrasis požiūris yra tai, kas yra svarbiausia. Dėl bendrojo požiūrio susitarė pranešėjas, šešėliniai pranešėjai ir po ilgų dėrybų prasidės antrasis svarstymas. Taigi laikykime tokios pozicijos ir mm, buvo kalbama apie bendrąjį mm, paužiūrį ir jam kaip ir pritariama dėl mm, pakeitimų priimtinumo atsižvelgiant į tai, kokį poveikį tokie pakeitimai galėtų padaryti sutarimui, reikia institucinių lygmenių žiūrėti į šį klausimą ir tiesiog pereiti dabar prie kito klausimo. E, tokia būtų išvada. E, Aptariam dabartinę padėtį, kolegos e, gali balsuoti prieš. Noriu dar priminti, kad e, galtinis terminas e, balandžio 21 e, diena, o balsuoti planuojame plenarinėje sesijoje balandžio 28 dieną. Komitete. Okay, colleagues, let's go to uh, point five now. Kolegos, dabar pereikime prie penktojo darbo tvarkės punkto. Mūsų komitete niekada nebūna kažkokių lengvų klausimų. Dabar pereiname prie dar vieno klausimo, kuris yra ir įdomus, ir kontroversiškas. Tai komisijos komunikatas Europos parlamentui ir tarybai, dabartinė padėtis ir galimi tolesni veiksmai susijęs su padėtimi, susidariusią dėl abipusiškumo su tam tikromis trečiosiomis šalimis nesilaikymo vizų politikos e, srityje. Taigi, kalbame apie komisijos komunikatą, kuriuo, kuriame kalbama apie e, galimybę be vizų e, keliauti į įvairias e, šalis. Žinoma, yra numatoma, numatomas mechanizmas, pagal kurį kai kuriams trečiosioms šalims nėra panaikinamas vizų reikalavimas. Ir tos trečiosios šalis taip pat nepanaikina savo vizų reikalavimų es piliečiams laikomas tokio abipusiškumo principo mechanizmų, taip pat reikalaujama, kad komisija atsižvelgtų į vizų režimo panaikinimo, suspendavimo pasiekmes ES ir valstybių narių išorės santykiams. Šiame komunikate komisija konstatuoja, kad um, dar nepasiektas visiškas abipusiškumas su Kanada ir uh, JAV ir komisija uh, nusprendė uh, neteikti deleguotojų teisės aktų, bet pristatyti šį komunikatą, kuriame siūlo parlamentui ir tarybai nedelsint pradėti diskusijas ir suformuluoti poziciją dėl tinkamų tolesnių veiksmų bei informuoti komisiją apie poziciją iki Liepos 12 dienos. Suteiksiu žodį e, komisijos e, atstovams, visų pirma, po to galėsime padiskutuoti. Mm, atrodo, komisijos vardu turėtų kalbėti ponia Paik. Žinau, kad ir komiteto nariai norėtų aptarti šį kontroversišką klausimą. Pirmiausia, suteiksiu žodį poniai Paik, po to e, kolegoms. Prašom. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti komitetui iš tai, kad įtraukė šį punktą į savo darbo tvarkę po komunikato patvirtinimo balandžio mėnesį. Ir um, labai e, džiaugiuosi jau antrą kartą galėdama pristatyti šį komunikatą. Pirmą kartą lankiausi jūsų komitete gruodžio mėnesį. E, dėl šio mechanizmo buvo susitarta dar lapkričio, lapkričio mėnesį 2013 metais. Ir um, Galiausiai buvo paskelbtas šis e, komunikatas, e, nes yra dar trečiųjų šalių, e, kurios neatsisakė visų reikalavimų kai kurių valstybių narių piliečiams ir numatoma laikinai suspenduoti vizų režimo panaikinimą tam tikroms valstybėms 24 mėnesiams. Komisija siūlo atsižvelgti į e, galimas pasiekmes, e, suspendavus vizų e, režimo panaikinimą. Dabartinė situacija tokia. Kanada ir toliau taiko vizų reikalavimus Bulgarijos ir Rumunijos piliečiams, o JAV reikalauja vizų iš Bulgarijos, Rumunijos, Kipro, Lenkijos atvykstantiems piliečiams ir praeitą gruodį jūsų komitete jau kalbėjau apie šią situaciją. Iš esmės tai e, aktualu visiems e sąjungos piliečiams. Mm, pavyzdžiui, e, jeigu Prancūzas turi taip pat dvigubą Irano pilietybę, jam reikia vizos keliaujant į JAV. E, su tuo susiję įvairios e, politinės ir kitokios pasiekmes e, keliaujant į JAV ir Kanadą, bet to reikia įvertinti, kiek įmanoma įgyvendinti abipusiškumo principą ir Balandžio 13 dieną komisija oficialiai pranešta, kad dabar Kroatijos piliečiams nebebus taikomas visų reikalavimas ir Lichtensteino piliečiams bus galima be vizos atvykti 90 dienų. E, čia kalbu apie Brunėjų. E, kokie faktai buvo nustatyti komunikate? Visų pirma, E, vizų režimo panaikinimo suspendavimas, ypač kalbant apie JAV, gali turėti e, neigiamų pasiekmių ES piliečiams. ES, e, tai yra JAV teisės aktuose, yra numatytas toks suspendavimas daugeliu valstybių narių, Kanados atveju. Abipusiškumas vizų srityje nėra vienas iš svarbių politikos kriterijų, todėl sunku prognozuoti kokius nors rezultatus. Be to, e, gali būti sunku e, sustarkyti su padidėjusiu prašymu išduoti vizas e, skaičiumi, gali kilti ir kitų su vizomis susijusių problemų. Mūsų vertinimu valstybėms narėms reikia pasiruošti, apdoroti apie 10 milijonų vizų prašymų JAV ir apie 2 milijonus vizų susijusių Kanada. E, tai e, labai didelis e, skaičius ir, žinoma, turime omenyje dar ir prašymus iš kitų šalių, ne tik JAV ir Kanados. Iš viso apie 2000 konsulatų apdoroja per metus apie 15,5 milijonų vizų prašymų iš įvairių šalių, ne tik JAV ir Kanados. A, Ir um, galima būtų daryti prielaidą, kad uh, kai kurie galimi prašytojai tiesiog gali nuspręsti nekeliauti į Europos Sąjungą dėl to, kad uh, bus sunku um, apdoroti tiek vizų prašymų. Uh, sumažėjimas 5 procentais um, turistų iš JAV ir, ir Kanados e, reikš, kad Europos turizmo sektorius neteks maždaug 1,8 milijardo eurų ir e, kils kitų neigiamų pasiekmių, kurios taip pat bus reikšmingos. Be to, komunikatu e, komisija ir toliau ragina JAV ir Kanadą laikytis E, įsipareigojimo, ketinimo užtikrinti abipusiškumo principą vizų e, srityje ir imtis apčiuopiamų priemonių, kad būtų pasiekti gerų rezultatų. Ypač kalbant apie Kanadą, komunikate pabrėžiama, kaip svarbu skubiai įgyvendinti numatytą Europo, e, tai yra elektroninių um, leidimų keliauti sistemos išplėtimą. Tai labai svarbu ir praktiškai leistų 30 procentų Bulgarijos ir Rumunijos piliečiams keliauti e, be e, vizų į e, Kanadą. Be to, taip galėtų keliauti ir kiti mažą riziką keliantis, pirmą kartą keliaujantis asmenys. Taigi, Kanada raginama išplėsti ETA sistemą, kad kuo daugiau piliečių galėtų keliauti. Taip pat tas pats pasakytina apie ESTA sistemą. Per pastarusius dešimt metų e, teisėtai naudojame šią sistemą ir tai yra geras ženklas. Taip pat e, e, siūloma kuo labiau dirbti jos neseniai paskatomis iniciatyvomis, kad būtų sumažintas atsisakymų išduoti vizas E, skaičius e, ir kad būtų kuo labiau pritaikoma e, vizų režimo panaikinimo programa. Komisija vertina tokias neigiamas pasiekmes valstybėms narėms, jų piliečiams keliaujant į JAV ir Kanadą ir noriu pabrėžti, kad visa tai, kas išdėstyta komunikate, nėra pristatoma kaip sprendimas. Tikslas viso atsisakymas visiems es piliečiams, tas tikslas nesikeičia, bet jeigu bent iš dalies būtų atsisakyta vizų tam tikroms keliaivių kategorijoms, situacija jau pagerėtų. Galiausiai vertinant įgyventinamumą, poveikį turizmui ir kitoms sritims e, komunikatu. E, Tiesės aktų leidėjams siūloma kuo greičiau pradėti diskusijas ir rasti geriausius būdus dirbti toliau. Todėl e, komisija labai džiaugiasi, kad lybė komitetas įtraukė šį punktą į savo darbo atvarkę. Ačiū. Ačiū, žinau, kad nuomonės yra gana stiprios šiuo klausimu, kad komisija neteikia deleguotojo akto jį paaiškino priežastis, tačiau leisime išsakyti nuomonės. Ponas Dies Demera buvo pranešėjas, kai mes patvirtiname e, tą peržiūrėtą abipusiškumą mechanizmą anksčiau ir dabar e, jis pirmasis gauna galimybę pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Kaip jūs sakėte, Tai yra sudėtinga problema, tačiau perinant, prieš perinant prie detalių, kaip 539 reglamento pranešėjas, po kurio buvo pradėta kita apipusiškumo taisyklė, noriu pateikti informacijos, kuri galbūt kolegams jau yra žinoma. E, beveik 2,5 metų vyko darybos, vyko 8 tri, trišaliai dialogai, trišalės darybos, kurios baigėsi 13 metų rugsėjai tarybai pasiekus vien balsi pritarimą. Bal, e, parlamentas balsavo už 328 balsais. Aš visų detalių E, nepristatinėsiu iš reglamento, tačiau turiu pasakyti, kad darybos buvo labai ilgos ir visi vidaus politikos ir išorės politikos aspektai buvo įvertinti ir aptarti. Vizų politika turėjo būti suderinta su abipusiškumo poreikiais. Tai buvo sunkus iššūkis, tačiau mums pavyko e, aptarti visus jautrius klausimus e, ir užtikrinti sprendimus, kurie garantuoja solidarumą ir vienodą visų Europos piliečių traktavimą. Vis tai buvo pasiekta atsižvelgiant ir į išorės politikos aspektus. Todėl mes nutarėme suteikti komisijai savarankiškas galės, kad per 24 pirmosius mėnesius parlamento patvirtinimo ji galėtų imtis būtinų žingsnių, kad, kad būtų pasiektas visiškas abipusiškumas. Tačiau praėjus tam terminui, kaip sakė komisijos atstovė, reglamentas aiškiai sako, kad komisija privalo pateikti deleguotai aktą, ne komunikatą būtent kom, e, deleguotą į aktą, o ne komunikatą, kartuoju, tam, kad būtų laikinai sustabdytas, sudaryta vizų politika trečių šalių atžvilgių, jeigu jos nesilaiko abipusiškumo principo valstybių narių atžvilgių. Todėl manevro laisvė komisijai yra nulinė. Tai patvirtino ir teisingumo teismas 2015 metų birželio 16 dieną, kai jis priemė būtent tokį sprendimą tą dieną. Toliau apie šį informacinio komunikato turinį nekalbėsiu. Komisijos atstovė puikiai viską išdėstė. Dabar nelaikas yra diskutuoti, ar reikia vėl taikyti e, vizų reikalavimą JAV, Kanadai ir Brunėjų ar ne. Reglamentas 539 aiškiai nusako, kaip reikia elgtis. Ir komisijos, tarybos ir parlamento galios čia yra aiškiai išdėstytos. Trečia konstatuojamoji dalis aiškiai sako, kad sąjunga turi aktyviai siekti visiško abipusiškumo taikymo vizų sistemoje gyvendinimo santykiuose su taršiosiamis šalimis ir taip stiprinti išorės politikos e, nuoseklumo tarptautinių lygių. Ir ši e, šis klausimas e, aiškiai nu, apsakytas ir aptratas reglamente, jeigu, kur pasakyta, kad praėjus 24 mėnesiams trečioji šalis nepanaikina vizų reikalavimo, komisija patvirtina deleguotojai aktai ir pakeičia antrąjį priedą, tuo būdu 12 mėnesių sustabdydama vizos reikalavimo netaikymą trečiųjų šalių piliečiams. Niekada niekur nesakoma, kad komisija turi pateikti komunikatą, kaip kad įvyko tai šiandien. Jokių būdų komisija neprivalo teikti jokio komunikato, kaip šiandien turime. Komisija turėjo mums paaiškinti, ką ji padarė per tą laikotarpį ir kodėl nepasakė abipusiškumo principo taikymo, nes e, jų pareiga yra pateikti mums deleguotą į aktą. Ir po deleguotojo akto pateikimo teisės aktų leidėjai, taryba ir parlamentas galėtų aptarinėti, ar patvirtinti jį ar ne. Tai yra mūsų e, kompetencija, o ne komisijos. Negalime pakeisti deleguotojo akto komunikatu. Komisija negali suteikti savo galių, kurių jį neturi, jį negali pažeisti reglamento. Ypač tokia atveju, kai tokia prieš tokią komisijos poziciją pasisakė Teisingumo teismas. Aš esu JAV ir Kanados draugas ir aš nenoriu, kad vizos būtų taiko, taikomas šių šalių piliečiams, tačiau mes matome, kad JAV ir Kanada mm, ne, tai, taiko vizų reikalavimus Lenkijai, Bulgarijai, Rumunijai, Kiprui ir Kroatijai. Ir Europos komisija turi daryti visas diplomatinės savo priemonės, kad e, tų vizų būtų atsisakyta, vizų reikalavimo būtų atsisakyta. Ačiū pirmininkė. Very well put. Labai gerai viskas pasakyta, ponė Dijas Demera, prieš suteikiant žodį poniai Fajon. Pasakysiu, kad e, po to steiksime komisijai žodį, kad jį paaiškintų, kodėl jį pateikė šį, nepateikė deleguotojo akto 539 e, reglamentą ir neskonsultavo su parlamentu ir taryba. Norime tai sužinoti Žinau, kad kolegos išsakys tą patį, tik tai skirtingi žodžiai, Stanė Fajon dabar. Ačiū pirminkė, ačiū Augustinui, nes aš buvau šešėlinė pranešėja 2013 metais ar vėliau, rengiant tą patį reglamentą ir aš pritariu jo pozicijai. Taigi aš išsakyčiau iš principo tą patį. Iš tikrųjų, tai yra prieštaringas klausimas. Viena vertus ir diskusija yra jautri, kita vertus akivaizdu, yra labai aiški. Ir aš nematau būtinybės, e, kad komisija klaustų mūsų, koks, ką dabar daryti, nes yra akivaizdu, kad po ilgų darybų ir paklausimo kelimo, ar komisija turi laikyti savo reglamento, yra na, netinkamas nes vyko politinė diskusija anksčiau, buvo du metai, praėjo du metai ir dabar komisija dėja nepaminėjo Japonijos, norėjau paklausti komisijos, kodėl komisija jos nepaminėjo. Tačiau e, dėl JAV, Kanados ir Brunėjaus, plus e, Japonijos, tos keturios šalis nesilaiko abipusiškumo principo penkių valstybių narių atžvilgių ir tų šalių piliečiai tampa antrarūšiais piliečiais, tai yra visiškai neprimtina. Parlamentas yra vienas iš didžiausių visų piliečių vienodo traktavimo gynėjų. Pagal reglamento 539 komisija privalo patvirtinti deleguotąjį aktą ir po to Europos parlamentas ir taryba turi tris mėnesius e, vetuoti jį jeigu kuri nors institucija tam paprieštarautų. Todėl aš manau, kad netinkama dabar prašyti klausimų mūsų institucijos, kaip elgtis toliau. Aš suprantu, e, jūs sakėte, kad gali atsirasti kažkokia našta šalims, tačiau kita vertus, ar mes leisime ES piliečiams tapti antrarūšiais ir tiesiog neturėti galimybės laisvai keliauti. Be to, jūs minėjote, paskutinį e, JAV vizų atsisakymo programos pakeitimą, kur, ke, kur kelia pavojų ir šiaip laisvai visoms piliečių kelionėms į JAV, jeigu jie yra nuvykę į Iraną, Iraką, Siriją ar Sudaną. O tai yra abipusiškumo pažeidimas, todėl aš norėčiau e, sulaukti paaiškinimo, ką visą tai reiškia. Vienintelis klausimas būtų, ką komisija planuoja daryti arba turite nedelsant patvirtinti deleguotąjį aktą, arba turėsite pakeisti savo reglamentą. Aš matau kito kelio į priekį. Manau, kad mums reikia iškesnių atsakymų. Nes dėrėjomės labai ilgai. Šis klausimas buvo svarstamas ir teisme ir labai aiškus yra priimtas e, teismo sprendimas, deleguotasis aktas. Cecilija Vikstram. Ačiū. Aš prisijungsiu prie šio choro ir pasakysiu, kad mane ne tik stebina, bet ir ne, nervina tai, kaip komisija pasirinko elgtis šiuo atveju. Kadangi dabartinis ne, teisės aktas, galiuojantis teisės aktas numato aiškės taisyklės dėl vizų apipusiškumo principo E, reiškia, kad jeigu JAV peržiūrėtų savo abipusiškumo taikymą, tai Europa neturėtų leisti be vizų važiuoti amerikiečiams į Europą. Diskriminuojantis požiūris e, Europos piliečių iš Rumunijos, Bulgarijos ir dabar jau ir visų piliečių atžvilgių, jeigu jie turi dvigubą pilietybę, yra diskriminacinis ir neprimtinas, mano nuomonė. Taisyklės yra visiškai aiškios. Ir parlamento nuomonė, kaip sakė Tanė, yra visiškai aiškia. Komisija. Komisijai nereikia konsultuoti su teisės aktų leidėjais, jie tiesiog turi dirbti savo darbą. JAV nesilaiko to principo, kad vizų apipiškumas įmanomas tik tai jį taikant režimo ne, netaikymą visoms valstybėms narėms ir todėl komisija turi suspenduoti e, vizų netaikymo režimą JAF atžvilgiu. Taisyklė taikoma turi būti visiems vienodai. Klausimas, kam šitą diskusiją? Teisės aktas aiškus ir aš noriu paprašyti komisijos laikytis savo pareigų pagal teisės aktus ir sutartis ir pateikti deleguotąjį aktą. Be to, tokia iš apačios žvelgimo į JAV perspektyvą yra nepatraukli. Noriu paprašyti komiteto kreiptis į parlamento teisės tarnybą ir e, kad ji mums pateiktų kaip galima greičiau koordinatoriams teisinius, apie teisinius veiksmus, paaiškintų, kokių parlamentas veiksmų turi imtis, jeigu komisija ir toliau nepaisys savo pareigų pagal ES teisę piliečių žalos prasme. Žalos piliečiams prasme. Tai prašom atsakyti. Ar deleguotą aktą pateisite, ar naują reglamentą? Kokį kelią jūs renkatės? Jokių būdų jūs negalite teikti komunikato. Turite teikti, imtis teisinių veiksmų, teisėkuros veiksmų. Ačiū. Sofija Intveld. Yes, uh, thank you, Chair. Um... Dėkuoju. Pirmininkė, aš sutinku su didžiaja dalimi e, iš to, kas buvo pasakyta. Mane stebina štai kas. Jeigu Europos komisija nežiūri rimtai Europos piliečius, kaip gali tikėtis, kad piliečiai ją žiūrės rimtai? Ar mus tai stebina, ar mes, mus stebina tai, kad piliečiai yra nusivylę, jeigu Europos komisija nekovoja už ES piliečių teisės. Ko jiems tikėtis? Juk yra ši puikia programa ir vicepirmininkas, komisijos vicepirmininkas rūpinasi geresnė teisėkura, bet ji negerėja. Tai, ką sakė komisija, skambėjo taip, kad, na, mes pasikviesime JAV, prašysime JAV, kad e, būtų tokia gera ir gerai elgtis su mūsų piliečiais. Ne, mes turime reikalauti to iš JAV, nes mūsų piliečiai turi būti tinkamai traktuojami. Ir pritarsiu tam, ką sakė Cecilija Vikstrom. Uh, reikėtų pagalvoti, kaip priversti Europos komisiją laikytis įsipareigojimų ir kaip reaguoti, galbūt kreiptis į teismą, jeigu komisija nevykdys savo veiksmų, nevykdys savo įsipareigojimų. Ir labiausiai mane erzina tai, kad be visų režimo programa JAV yra labai dažnai panaudojama iš JAV pusės tam, kad būtų šantažuojama ES, kalbant apie saugumo priemonės. Jeigu ta programa naudojama taip, bet galiausiai net ją neįtraukiami visi Europos piliečiai. Ir mes tiesiog atsiprašinėjame Aš tokiu atveju tikrai manau, kad taip su tuo taikytis negalima visi ES piliečiai turi būti traktuojami vienodai. Ir mes turime reikalauti iš Europos komisijos laikytis šio principo. Mes išrinkome Europos e, komisiją, už ją balsavome prieš dviejus metus ir tikimės, kad Europos komisija e, laikysis įsipareigojimų, pasieks rezultatų. Antraip, e, mes, ji praras mūsų pasitikėjimą. Dėkoju. Mes visi pritarėme šią idėją. Ponas Pavel, prašau. Dėkoju. Kalbėsiu trumpai. Norėčiau paklausti komisijos, ar e, klausė e, JAV ir Kanados, kokios pasiekimės to bevižio režimo bus toms šalims, kurioms jis net bus taikomas. 20 milijonų rumunų neturi tų pačių teisių, kaip kad kitos 26 valstybės Kanados atžvilgių ir taip pat nemažai valstybių JAV atžvilgių. Mes kreipėmės į komisiją dėl šių mm, dviejų šalių, bet situacija nepasikeitė. Gali būti dalinai taikomas bevizis be režimas, bet to neužtenka. Mes vis dar jaučiamės kaip antrarūšiai piliečiai. JAV teigia, kad e, Rumunija yra e, JAV ir NATO strateginis partneris, vis dėlto e, bevizis režimas mūsų šalį nėra taikomas. Mes, mūsų yra reikalavimas, iš mūsų reikalavimas saugoti išorės sienas, padėti NATO, bet mes vis dar esame antrarūšiai piliečiai. Taigi mes jau beveik dešimt metų e, esame įstoję Europos Sąjungą, bet toks jausmas lyg mes dar čia nebūtume, nebūtume Šengeno zonoje, mes nesame Šengeno zonoje ir taip toliau. Mes norėtume, kad su mūsų piliečiais būtų elgiamasi tinkamai ir kad ne tik, kad būtų gerbiami pabėgėliai, bet ir mes. Dėkoju, ponė Stevens. Dėkoju. Visi žino, kad turizmo pramonėje e, Šiaurės Amerikoje uždirba 60 milijardų. Tai yra tikrai daug. Tai parodo, kad e, turizmo pramonė yra labai svarbi. Aš žiūgiuosi, kad e, Europos komisija pavėlino sprendimą dėl šios svarbos klausimo trejais mėnesiais, e, nes e, tikrai laiko reikia tam, kad pasiektume susitarimą. Turint omenyje, po Paryžiaus ir Briuselio išpolių mūsų ekonomikai buvo padaryta įtaka. Taip pat tai buvo, ši įtaka buvo padaryta ir restoranų verslui, turizmui. Uh, Vizos turistams iš JAV ir Kanados sumažins turistų srautus, todėl aš norėčiau paraginti visas šalis daug, pasitekti daugiau supratingumo ir pasiekti susitarimą. Dėkoju. Dėkoju, ponė Sipel. Dėkoju. Aš galėčiau pritarti daugeliu iš prieš mane pasisakusių kolegų. Kolegė Infel minėjo, kad e, komisijos e, teisėkura yra netinkama, ne, jie visiškai nevykdo tos veiklos. Teisėkuros beveik nėra. Komisija neprisima atsakomybės, o ji tai turi daryti. Komisija yra vienintelė institucija, kuri turi teikti pasiūlymus dėl teisės aktų. Kiek aš suprantu, šią procedūrą komisija privalo pateikti deleguotąją aktą. Uh, jeigu ne Kipras, Bul Bulgarija arba Rumunija, kils tokie, to, tokios problemos, a, a, pavyzdžiui, Prancūzijoje arba Belgijoje kils tokių pačių klausimų dėl, vizio, dėl vizų, ar be, komisija sureaguos taip pat, nemanau. Taigi, norėčiau aiškos atsakymų, norėčiau, kad JAV ir kitos šalės dirbtų, siektų vizo abipusiškumo. Manau, kad komisijos komunikavimas, komunikatas nėra pakankamas. Kai kurie iš mūsų piliečių negali keliauti be vizų, kaip pavyzdžiui, Bulgarijos, Kipro ir Rumunijos piliečiai. Na, su tuo susitaikstytis negalima. kiti piliečiai į Sudaną ir Siriją anksčiau galėdavo keliauti be vizų, o dabar vizos atsirado. Tai negerai. Kai kurie Vokietijos piliečiai taip pat negali aplankyti savo šeimos JAV be vizos ir manau, kad tai tikrai nepriimtina. Reikėtų aiškesnio sprendimo komisijoje tam, kad būtų užtikrinta, kad egzistuos atsiras vizų abipusiškumas. Dėkoju, ponas Radu. Radev. Dėkoju, kolegos. Dėkuoju pirmininkė. E, kolegos, jau dešimt metų mes esame ES nariai, Bulgarija ES narė. Vis dėlto mes e, nesame visa, visa teisė nariai. Vėlgi Kanadoje ir ją ja, buvo pratestas vizų režimas mūsų šaliai ir tai parodo, būtent tai tą patį teiginį e, pagrindžia. ES turėtų parodyti solidarumą. Aš e, norėčiau paskatinti Kanados e, vyriausybę <clears throat> suteikti vizų lengvatas e, mūsų šalies e, piliečiams. Tai pasakytina taip pat ir apie JAV. Aš tikiuosi, kad JAV e, taip pat panaikins vizų režimą. Norėčiau paklausti Europos komisijos, kokiu priemonių bus imtasi tam, kad dialogas su JAV ir Kanados dėl vizų panaikinimo ES piliečiams būtų tęsiamas kitais mėnesiais. Tai turi būti daroma turint omenyje balandžio 12 e, dienos e, komunikatą ir e, tai, kad reglamentas, tarybos reglamentas čia veikla yra pažeidžiamas. Dėkoju, ponė Holmeier. Aš taip pat norėjau paklausti komisijos, norėjau pareikalauti iš komisijos e, elgtis nuosekliau. Aš nesuprantu to šalių sąrašo, jis yra nelogiškas. Kodėl kai kurioms šalims yra taikomas vizų abipusiškumas, kitoms ne, to nesuprantu. Kodėl su Kroatija e, elgiamasi kitaip negu su Slovakija, Vengrija arba Vokietija. Jeigu jūs bijote nusikalstamumo Jeigu yra bijoma nusikalstamumo, jo norima išvengti JAV, Kanadoje ir taip toliau, na, juk paprastai tie nusikaltėliai neprašo vizos. Jie pasinaudoja ir kitomis galimybėmis, bet kokiomis galimybėmis, pavyzdžiui, padirba, padirtais dokumentais, padirbta viza arba kitos mens tapatybė. Jie naudojasi kitais būdais tam, kad patektų į šalį. Taigi iš tiesų bevizis režimas e, yra e, tikrai ne didžiausia problema. Aš tikiuosi, kad šios šalys e, pateiks konstruktyvų pasiūlymą tam, kad būtų sudaromi susitarimai. Tikrai noras šią problemą spręsti yra. būtina veikti, nes dabar e, veiksmų yra tikrai e, per mažai. Turime šiame parlamente kalbėti vienu balsu ir siūsti vieną signalą iš parlamento pusės. Dėkuoju toliau ponė Jotova. Aš turėčiau klausimą komisijai. Išklausiau tai, ką sakėte ir norėjau suprasti, kokie pokyčiai buvo per šios du, dviejus metus, ką komisija e, darė darybų metu. Manau, kad komisija elgėsi ciniškai. Yra pažeidžiami ryšiai su santykiai su JAV ir Kanada. Dėl to ES tik nukentės, jos piliečiai turės prašyti vizų ką pasakytume apie visų ES piliečių teisės. Europos komisija žengia tam tikrus žingsnius dėl e, tų vizų panaikinimo, bet tų žingsnių neužtenka. Ko jūs tikitės iš Europos parlamento? Kokius žingsnius dar žingsite ateityje tam, kad teisės aktai būtų įgyvendinti? nes jūs juos patvirtinote, priemėte. Dėkuoju, toliau suteiksiu poniai, žodį pon, poniai Belinda Paik iš DG Home. Aš manau, kad jūs. Jūs tikėjote šių, klaus, tikėjote šių klausimų, šių, šių reakcijų. Na, tikrai kyla svarbus klausimas, kodėl Europos komisija nesilaiko įstatymų, kodėl nėra pateikiamas pasiūlymas dėl deleguotojo akto. Mes laukiame šio atsakymų iš komisijos. Laukiame taip pat atsakymų ir kitus klausimus. Tikrai žmonės šios problemos erzina. Prašau, atsakykite į tuos svarbiausius klausimus. Dėkoju. Aš pasistengsiu atsakyti. Šiek tiek pamatinės informacijos. Visų pirma, komisija, kaip ir visi parlamento nariai, mano, kad turi būti vizų abipusiškumas. Ką mes darome? Mes esame įsitraukę diskusiją su tomis šalimis, kuriuoms iškilė šią klausimą pasarasiai dviejais metais. Mes bendradarbiavome su komisija, su parlamentu ir su taryba ir pateikėme informaciją ir jums. Pastaraisiais dešimt metų, 2005 metais, 18 šalių mus notifikavo, kad aštuonios trečiųjų šalių piliečių, trečiosios šalys e, taikė vizų režimą. Na ir dabar penkios šalys dar. E, e, šioms šalims dar yra taikomas tas vizų režimas iš trečiųjų šalių pusės. Dėl Japonijos, kurią minėjo Tanja Fajon. Japonija iki 31 gruodžio dar taiko būtent šį režimą Rumunijai. Taigi yra pratestas tas bevis režimas Rumunijos piliečiams ir jie galės į Japoniją keliauti iki e, gruodžio mėnesio pabaigos. Galbūt šis e, e, režimas bus pratestas iki 2018 metų pabaigos. Komisija pasinaudojasi visais ryšiais su JAV ir Kanada, su jų administracijomis. Ir džiaugiuosi, kad jų atstovai, tuos administracijos atstovai, taip pat dalyvauja šiame posėdėje. Mano komisaras e, praėjusią savaitę susisiekė su uh, uh, savo kolega uh, tose šalyse ir aš tikiuosi, kad rezultatų pasieksime. Uh, Taip, deleguotojo akto nepasiūlėme. Sofija Infeld kalbėjo apie geresnį reglamentavimą. Na, žiūrint į tarp institucinį susitarimą, yra reikalaujama, kad suinteresuotai subjektai dalyvautų deleguotojų aktų rengime. Taigi, deleguotasis aktas neturėtų būti pateiktas be to pasirengiamojo darbo parlamentas ir taryba pasisakiusi dėl šių dalykų. Komisija pateikė deleguotą į aktą, suteikdama galimybę bet kuriai kitai institucijai užblokuoti šį aktą vienašališkai. Abi institucijos, visos trys institucijos dalyvauja šiame posėdėje. Ir šių diskusijų reikėtų šiuo metu per Kitus trejus mėnesius klausimą reikėtų spręsti, bet mes norėjome aptarti klausimų esmę. Mes suprantame jūsų požiūrį į teisės aktus, mes išmanome tos teisės aktus, bet norime taip pat išgirsti jūsų nuomonę, kur link turėtume eiti. Buvo padarytas pirminės poveikio vertinimas. Uh, ir mes sutarėme, kad negalime tekti tą situaciją, kad e, trečiosios šalis ir toliau e, primeta tą vizų režimą kai kurioms ES šalims, kai mes nereikalaujame ne, ne, netaikoma tų paties režimų jų piliečiams. Taigi tai yra tikrai kontroversiškas, sunkus klausimas. Mums ir toliau reikia dialogo su jumis, su tarybos atstovais ir to tikrai reikia kitus trej, trejus mėnesius. Dėkoju. Ačiū. Matau, kad e, Libė komitetas e, visai nekontroversiškai žiūri į tą klausimą. E, laikomės vieningos nuomonės. Čia viskas, aišku, nebuvo parengtas deleguotasis teisės aktas. Reikia dabar aptarti, ką daryti viską išanalizavę koordinatoriai e, turėtų viską aptarti ir nusimatyti tinkamą darbo grafiką, kadangi tikslai yra plataus užmojo. Aš tik e, noriu dar pridurti. Komisija sako, bet manęs tai neįtikina. Na, žinoma, mums reikia pirmą pasitarti, pasikonsultuoti. Bet e, daryčiau prielaidą, kad uh, Iš diskusijos aišku, kad plačiai sutariama, kad turėtų būti e, parengtas deleguotasis teisės aktas ir e, komisija turėtų atsižvelgti į tokią nuomonę. Aš visai kitaip supratau tai, ką sakė komisija. Tai vienintelė galima išvada iš to, ką pasakė komisija. Nežinau. Aš visai netaip supratau, ką sakė komisija. Uh, Galbūt jūs kitaip aiškinate e, komisijos žodžius, e, išvadas padarysiu aš. E, ne tą komisiją norėjau pasakyti. Noriu padėkoti komisijai. Ačiū Belinda, ačiū labai. Reikia apsispręsti, ką daryti. Taip, Tikrai pritariu Jums, komisija netą sakė, bet ir e, Sofie Infeld e, pritarė, tą komisiją turėtų pasakyti. Taip, manau, kad visi tą suprantame. Ir visi e, žinome, ką komisija turėtų sakyti. Galima, žinoma, prie kavos apskritai paplėpėti apie tai, kokia yra dabartinė padėtis, bet vis dėlto vadovaukėmės ką tik vykusią diskusiją ir e, norėčiau truputį laikytis procedūros. Yra keli dalykai, dėl kurių visi atrodo sutarėme. Yra dalykų, dėl kurių nesutarėme ir koordinatoriai turės suplanuoti darbus kad visi nariai, kuriems kai kurie klausimai rūpi, e, galėtų prisijungti prie darbo. Taigi koordinatoriai turės parengti darbo planą. Ačiū komisijai už dalyvavimą posėdėje. Dabar judame toliau. Ačiū visiems. Dabar perėjome prie šeštojo darbo tvarkės punkto. Čia visai kitokia e, tema, tai naujos psichoktyviosios e, medžiagos, jų kontrolės priemonės pranešėjas ponas Boni. Kolegos, e, kolegos prašau tylos, e, tai e, pranešimo projekto svarstymas. Balandžio 7 dieną MCDDA ir Europolas pristatė antrąją vaistų rinkų ataskaita Libė komitetui mus informavo, kad es valdžios institucijos e, stebi dabar daugiau nei 560 tokių psichoaktyviųjų medžiagų. Taryba nustatė laiko terminą trijų mėnesių, per kurį Europos parlamentas turėtų paskelbti savo nuomonę dėl e, <clears throat> šios naujos psichoaktyviosios medžiagos. Žodis ponui Boni. Ačiū pirmininkė. Mm, kolegos, norėčiau trumpai pristatyti mano pranešimą dėl e, kontrolės e, priemonių taikymą naujai psichoktyviai medžiagai. Vienas fenildu, vienas e, pirolidin, vienas ilpentan, vienas onui ir toliau alfa PVP, jo sutrumpintas pavadinimas. Ir MCTDA mokslininkų komitetas nagrinėjo šią medžiagą, parengė rizikos vertinimą, kuris buvo pateiktas komisijai ir tarybai 2015 m. lakrčio 27 d. Ataskaitoje nustatyta, kad alfa PVP e, stiprus e, e, psichostimulatorius ir 28 valstybėse narėse, Turkijoje ir Norvegijoje e, ši medžiaga patvirtinta, ji didžiausiai importuojama iš e, e, Kinijos. Buvo daugiau nei šimtas mirčių atvejų ir aštuoniuose valstybėse narėse buvo apsinuodijimo atvejų. Ir sąjungoje nepripažįstama, kad galima būtų medicininiais ar veterinariniais tikslais naudoti šią medžiagą ji nėra įtraukta į kontrolės e, sąrašą pagal Junktinių tautų e, konvenciją dėl narkotinių medžiagų arba pagal 71 metų e, Junktinių tautų konvenciją dėl psichotropinių medžiagų. Šiuo metu medžiaga nėra vertinama ir ji nėra vertinama pagal jungtinių tautų sistemą, e, taip pat netitinka e, reglamentavimo e-sistemoje sąlygų. Taigi, e, NCDA vertinimu ši medžiaga pavojinga, dėl jos gali kilti įvairių sveikatos problemų, pavyzdžiui, E, klėdėsių ir panašiai. E, taigi toks būtų trumpas pristatymas. Ačiū. Manau, kad čia yra kolegų, kurie, kuriuos e, domina šis klausimas. Pirmiausia, suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Ana, ar norėjot pasisakyti? Atsiprašau, kolegos, tiesiog Nebūtinai e, visi privalo pasisakyti, ar yra norinčių kalbėti šią temą, ar yra kalbėtojų sąrašas. Nieko nenoriu versti kalbėti, jeigu neturite pastabų. Tik e, pasakysiu, kad pakeitimus galima teikti iki balandžio 25 dienos. Ar norėtumėte dar ką nors pridurti, kadangi pastabų nėra? Aš lauksiu pakeitimų pasiūlymų, bet e, manau, kad uh, E, dėl MCDA pateiktų rekomendacijų, kaip ir viskas turėtų būti aišku, e, turėtume tiesiog dirbti toliau. Taip e, labai sunku suprasti visas su tokiamis medžiagomis susijusias pasiekmes. Ačiū Jums už informaciją, už pristatymą. Dėkuoju, kolegos. Kągi dabar periname prie septintojo darbo tvarkės punkto. Atsiprašau už tam tikrą dėlsimą įtraukiant šį punktą į darbo tvarkę. E, tai punktas susijęs su e, misija į Turkiją, kuri vyko vasario 8-11 dienomis. Manau, kad e, tikrai buvo labai svarbu mūsų komitetui apsilankyti Turkijoje, atsižvelgiant į pabėgėlių padėtį. Iš karto steiksiu žodį misijos vadoviai, kad ji galėtų pristatyti savo misijos ataskaitos projektą. Po to suteiksiu žodį kitiems nariams, kurie dalyvavo misijoje ir visiems, kas norės pasisakyti. Taigi, e, Silvi, prašau. Ačiū, ponė pirminkė. Turime šiek tiek laiko šiam klausimui, taigi nedaug laiko turi trumpai. Pranešimas gana sudėtingas. Noriu padėkoti nariams, kurie dalyvavo misijoje E, buvo misija labai e, smagi. Noriu padėkoti Libė darbuotojams, kurie vyko kartu su mumis, ypač Katrin Uber, kuri sėdi šalia pirmininko. Už puikų organizavimą viskas vyko puikiai. Taip pat e, dėkoju vertėjams, kurie mums labai padėjo bendraujant su vietiniais Mes vykome į tas vietas, kur buvo, iš kurių e, e, iš, iš, iš bombarduojamų vietovių e, migrantai į Turkiją atvykę tam buvo ir mes, mes sutikome su jais. Taigi, mūsų programa buvo labai įtempta, sustikome su delegacijos ES Ankaroje atstovais. Ir vykome į vairias vietovės, susitikome su vietiniais ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Norėčiau pasakyti, kad pats vizitas ir e, mūsų kontaktai su pabėgėlių šeimomis, e, kur gyveno neslavyklose. 89 procentai pabėgėlių negyvena pabėgėlių stovyklose, tinkamai organizuotose e, stovyklose jie gyvena už jų ribų ir gyvena sunkiai, kalbėjomės ir su NVO atstovais, ir su vietos valdžios atstovais, Turkijos valdžios atstovais. Ir visos detalės e, yra patiktos pranešime, tačiau svarbiausios išvados yra tos, kad kad paliaubos yra absoliuti iš ankstinė sąlyga tam, kad būtų pagerinta situacija visiems. pranešime minimas Turkijos valdžios įsipareigojimai padėti siriečiams juos priimant e, savo teritorijoje. Tai Turkija deda didžiulės pastangas. Aišku, kad tai turi didelių pasiekmių vietos bendruomenėms. E, ir čia reikia daugiau bendradarbiavimo tarp ES ir Turkijos negu anksčiau. Pranešime sakoma taip pat, kad didelė dauguma pabėgalių, kaip sakiau, negyvena stovyklose. Ir jiems reikia paramos ir pagalbos, kad e, jiems būtų užtikrintas e, maistas, būstas, kad vaikai galėtų eiti į mokyklas. Jų situacija yra labai sunki. Pranešime taip pasakoma, kad 3 milijardai eurų, kurias ES nusprendė skirti Turkijai, jie turi būti skiriami vietos bendruomenėms ir NVO, aišku, reikia stebėti jų panaudojimą. Taip pat norime pasakyti, kad ta reikia skirti finansinės paramos ir pasaulio maisto programai, jungtinių tautų ir pabėgėlių biurų, nes šios organizacijos negauna pakankamo finansavimo ir negali padėti visiems pabėgėliams. Na, atrodo, nuo to laiko situacija šiek tiek pagerėjo, tačiau e, iš tikrųjų būtina padėti tiems žmonėms e, jos perkelti. Tačiau kol kas to nedaro valstybės narės. Žinau, kad e, čia labai buvo trumpas šio pranešimo rezumė ataskaitos rezumė, tačiau mielai išklausysiu kitų e, e, kolegų komentarų, ypač Ann Marie, kuri taip pat dalyvavo misijoje. Taigi trumpai tiek apie šią misiją. Okay, thank you, thank you much, Silvi. Ačiū labai, Silvi. Dvi kolegės, Anna Marija ir Tanja, jau jas minėjau, ar yra dar norinčių kalbėti, ne? Taigi sąrašas e, baigtas sudaryti. Ana Marija, prašom. Aš e, norėčiau visų pirma padėkoti Silvi už e, puikų vadovavimą. Noriu padėkoti visiems darbuotojams, kurie dalyvavo. Buvo tikrai labai įdomi misija. Ir galėčiau pritarti šios puikiai parengtos ataskaitos išvadoms tikrai tenka pripažinti, kokias didelės pastangas deda Turkijos valdžios institucijos, kad e, susitvarkytų su pabėgėlių e, krize ir e, daug lėšų skiriama tam, kad būtų padėta pabėgėliams. Paskutinę dieną lankantis Ankaroje buvau vienintelė Europos parlamento narė delegacijoje ir norėčiau pabrėžti porą labai svarbių dalykų susijusių su tais susitikimais. Pirmiausia, labai svarbus aspektas yra pabėgėlių perkeliamas, nes reikia labiau pasitelkti šią priemonę, kadangi tai yra teisėtas būdas keliauti ir Junktinių tautų organizacija ragina labiau jį taikyti. Ačiū, kad iškėlėt tą klausimą ir galėjome padiskutuoti, ką dar galėtume nuveikti pėglių perkelimo srityje, kokiu papildomų priemonių galėtume imtis. Kitas Silvi paminėtas klausimas susijęs su informacija. Uh, ASAM yra e, didžiausia NVO, e, kuri e, dirba kartu su jungtinėmis tautomis ir padeda vykdyti veiklą, ima pirštų atspaudus, imasi kitų veiksmų, nustato pabėgėlių tapatybę, nustato, kas yra Sirijos, kas ne. Ir Kartu su Turkija yra kuriamos duomenų bazės pagal tarptautinius standartus e, ir e, Junktinių tautų e, pabėgėlių reikalų biuras padeda Turkijai nuveikti visą šį darbą ir mano nuomonė tai labai naudinga. Yra iš tiesų labai daug būdų parengti metodiką, standartus, kurie atitiktų ES standartus. Uh, susijusių su duomenų apsauga ir su kitais aspektais. Ir būtų labai svarbu, kad mes taip pat galėtume ir naudotis tą informaciją ir ją pasidalyti, pavyzdžiui, kai pabėgėliai atvyksta iš Turkijos į Graikiją. Ar jie yra perregistruojami iš vienos sistemos į kitą ar ne. Jeigu galėtume kaip nors sukurti abipusio pripažinimo sistemą, e, bendrą duomenų bazę. Aš kalbu apie patį procesą, nebūtinai ta sistema jau turi atsirasti rytoj. Tiesiog svarbu, kad ES dabar skirtų tam dėmesio. Uh, savo e, laiku pradėjome viską nuo nulio ir e, galime dabar užtikrinti, kad būtų kuo mažiau neteisėtų judėjimo, neteisėtų kelionių, nelegalumo, padėti pabėgėliams, vaikams ir labai tikiuosi, kad į išvadų tekstą galima bus įtraukti šiuos aspektus. Ačiū labai. Tanija, prašom. Dėkuoju, ačiū labai Žinoma, taip pat noriu padėkoti Silviu, e, kuri puikiai vadovavo delegacijai. Noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie organizavo šią misiją. Visą tai, ką matėm, galbūt buvo geriausia, ką galima pamatyti aptariant e, pabėgėlių situaciją, nes e, stovyklos, kuriuose lankėmės, buvo pastatytos pažeidžiausios pažeidžiamiausioms grupėms ir jos buvo tikrai puikiai suprojektuotos. Yra um, iš tiesų netiek daug pavėgėlių, kurie patenka į tokias stovyklas, dauguma jų um, turi gyventi praktiškai gatvėse ir um, žinoma, dedama daug pastangų, kad situacija pagerėtų, bet uh, akivaizdu uh, viską aptariant, kad per pastaruosius penkerius metus uh, mes nelabai padedame ir mane šokiravo, kai kalbėjome, atrodo, su mm, vidaus reikalų ministro pavaduotoju Paklausiau jo, e, kai buvo uždarytos sienos su Sirija ir daug žmonių laukė, kol galės kirsti sieną į Turkiją, bet siena buvo visiškai uždaryta. Paklausiau, ką planuojate daryti, jeigu žmonės ten yra įstrigę ir uh, Alepo mieste vyksta išpoliai. Jis pasakė, prašom, patys juos pasimkit. Tai nuskambėjo labai žiauriai. Ir Atrodo vis dėlto, kad dėl to ir trūksta pasitikėjimo tarp Turkijos ir ES. Tai yra dar vienas politinis klausimas. Mm, Visą tai e, turime įtraukti į samę ataskaitą. Norėčiau dar du dalykus paminėti. E, labai e, mums rūpė Europos diplomatų padėties klausimas. Ten buvo skirta 3 milijardai eurų. Kalbėjome apie tai, apie tuos 3 milijardus eurų, apie tai, kaip galima užtikrinti, kad tie pinigai būtų panaudoti ten, kur jie turi būti panaudoti. E, kas e, turi vadovauti tais pinigais, užtikrinti, kad jie būtų tinkamai paskirstomi. Žinoma, pinigai keliausiai vyriausybė ir ministerijas, bet jie turi būti tinkamai panaudoti. Uh, E, taip pat e, labai svarbu, kad tie pinigai patektų į organizacijas, kurios rūpinasi pabėgėlių maistu, e, rūbais, kitais būtinaisiais dalykais. Žinoma, problemų yra labai daug, daug žmonių gyvena tiesiog gatvėse. Lankėmės kai kuriuose šeimuose, kurios. Uh, gyvena ten ir kai kuriuose miestuose praktiškai visi likę gyventojai yra vien tik sirai, turkų beveik nebeliko. Ir kai susitikome su NVO, e, visi tame susitikime kalbėjo apie savo susirūpinimą dėl e, padėties pačioje Turkijoje, nes ji e, blogėja ir Turkijoje yra labai daug šalies viduje perkeltų asmenų ir situacija tik blogėja dėl to, kad atsinaujina konfliktai su kurdais. Ir uh, E, kurdai, turkai palieka savo gyvenamasias e, vietas, išvyksta iš savo kaimų, e, mažumos nėra gerbiamos, nėra gerbiamos žiniasklaidos žodžio laisvės ir iš tiesų susidaro labai politiškai nestabili padėtis. Taigi tai yra dar vienas aspektas ir apskritai e, vertinant visą situaciją, pabėgėlių krizę ir visą kitą, e, panašu, kad e, viskas tik blogėja. Delegacijos nori taip pat buvo Natali, prašom. Silvi. Ačiū pirmininkė Silvija, Ana Marija ir Tania labai gerai priminė svarbiausius šios misijos elementus. Mm, taip, tai mums, ši misija mums leido susipažinti su labai didžiuliais iššūkiais kylančiais šioje pasaulio dalyje. Ir tai liečia ir mūsų europiečius. Tai buvo labai įdomu taip pat, nes mes buvome prie Sirijos sienos e, tame sektorėje, kuris Turkija labiausiai patiria tų problemų poveikį. Reikia priminti, kad, kaip sakė Silvi, kad e, vyko darybos su Turkija dėl tos tų trijų milijardų ir mes puikios organizacijos dėka ir čia noriu padėkoti Katrinui Ber, Nikola e, ir kitiems Andželikai už jų kantrybę su mumis, nes Ana, e, nes buvo tikrai nelengva. Na ir visas vizitas buvo puikiai organizuotas, organizuoti puikūs sustikimai su NVO, su diaspora. Susitikome su įvairiausiais asmenimis ir organizacijomis. Norėčiau tik tai pateikti du, tris pastebėjimus, nes pritariu visiškai tam, kas buvo pasakyta dėl e, pabėgėlių prieimimo kokybės. Na, mano šalyje tas prieimimas nėra tokios kokybės, kaip e, kad pavyzdžiui e, Turkijoje. Na, taigi mes turėjome galimybę apsilankyti ten po 4,5 metų pertraukos ir supratau, kaip pasikeitė politinė <clears throat> e, situacija Turkijoje. Prieš 4,5 metų e, jau buvo nemažai ten siriečių, nes jau buvo pradėję bėgti nuo karo. Ir turkai juos priemė kaip brolius, tuomet nieko neprašydami iš ES. Dabar e, situacija pasikeitusi. Dabar jie darosi tą kelią reikalavimus, e, kad ir, pavyzdžiui, dėl Turkijos stojimo į Europos Sąjungą ir e, viskas dabar yra kitai, ir ne, kitaip, ir ne tik dėl didelio pabėgėlių skaičiaus. E, ir dar vienas dalykas, mes su kolegomis e, reikalavome, kad Europos Sąjungos parama būtų tinkamiems žmonėms skiriama būtent e, konkrečioje vietose patiems pabėgėliams. Ir baigdama noriu priminti Jums, kad e, mes galime šią misiją panaudoti, nes e, prie Sirijos sienos vykome, norėtume priminti visiems, kad tai yra iššūkiai, kurie tenka ir mums. ES turi prisimti savo atsakomybę ir mobilizuoti valstybės narės šių problemų sprendimui. Ačiū visiems, ačiū Silvi, delegacijos vadoviai. Paprastai ta pranešime, čia šios ataskaitos skiriamos pirmininkų šulcių komitetų pirmininkų suėgai. Ir aš manau, kad tokie, tokios delegacijos turi savo vertę, jūs kalbėjote apie organizavimą. Jūsų apsilankimas buvo kritiškų metų, taigi jis buvo tikrai naudingas ir aš supratau, kad kiek sekretariatui teko darbo organizuojant tokią E, tokį vizitą. Ir aš esu įstikinęs taip pat, kad e, e, ši ataskaita, šis vizitas bus pridės arties ir mūsų diskusijams ateityje. Toliau kitas klausimas, aštuntasis. Komisijos informacija parlamentui apie Europos bendros prieglašio sistemos reformą ir teisėtų kelių į Europą stiprinimas, komisijos pristatymas ir prieglaušio paramos biuro pristatymas. Komisijos komunikatas paskelbtas balandžio 6 dieną aptarė du asmenis klausimus, kurie susijęs su migracijos tema. Viena vertus siūlomas galimybės dėl bendros prieglaušio sistemos reformos, ypač dėl Dublino sistemos peržiūros. Kita vertus pasiūlytos kelios priemonės, kaip sustiprinti teisėtą migraciją į Europos Sąjungą, ypač ne, kai kalbama apie Milinosios kortelės direktyvos peržiūrę. Ir komisija šiandien pristatys šios pasiūlymus, kad galėtume apie juos padiskutuoti. Pirmiausia, kalbėsime apie bendrąją prieglupščių sistemą, kaip ją pagerinti, ypač dėl taip vadinamo naštos pasidalymo ir solidarumo. Manau, kad e, tiksliau būtų atsakomybės pasidalėjimas Ir čia mums, pas mus pasakys Jean-Pierre Chambry, o per, per antrą diskusijos dalį kalbėsime apie teisėtą migracijos kelią į Europos Sąjungą. Pirmiausia, ponas Nilsen kalbės, kuris pristatys bendros Europos prieglošio sistemos reformos būdus ar kelius ir po to steiksime žodį ponui Šembri, o po to steiksime žodį pranešėjams, e, kurie rengia atitinkamus pranešimus. Taigi tokia diskusija. Dar kartą ponas Nils ir ponas Šembri pirmiausia ir po to galės kalbėti, pasisakyti mūsų pranešėjai. Pone Nilsenai, prašom. Ir prašom kalbėti trumpai, nes čia yra didelis klausimas, daug norinčių kalbėti. Pone Nilsenai, apie šias minutės galbūt galime skirti jums. Ačiū pirmininkė, ačiū iš galimybę pristatyti šį komunikatą ir pasistengsiu kalbėti kaip galima trumpiau, kaip jūs prašėte. Dabartinėme etape mums reikia susitelkti ties tų priemonių, kurios e, patvirtintos e, kovant su krize įgyvendinimu. Krize parodė, kad turime struktūrinių problemų bendroje, bendros prieglušio sistemos kontekste. E, mums reikia naujų priemonių ir šią sistemą peržiūrėti per vidutinį ilgesnį laikotarpį, kad galėtume susidoroti su visais scenarijais pagal srautų ir naštos atitinkamus dydžius ir galėtume užtikrinti apsaugą ir dirbti remdamėsi sažiningumo valstybinarių ir pabėgėlių atžvilgių principais, suteikti tvarkingą teisėtą kelią pabėgėliams atvykti į Europą, turėti sistemą, kuri neskatintų nelegalaus ar netvarkingų srautų į Europą ir pagaliau, kad turėtume sistemą, kuri gerbė visų prieglašio prašančių žmonių pagrindinės teisės. Remdamiesi šios principais, mes norėjome peržiūrėti bendros prieglašio sistemos elementus ir nustatome penkis tokius prioritetus, e, dėl kurių bus teikiami nauji pasiūlymai. Penkia, peržiūrėti Dublino sistemą. Antra, pritaikyti Eurodac duomenų bazės panaudojimą. Trečia, skatinti didesnę konvergenciją ir vienodą traktavimą visų prieglošio prašymų valstybės narėse. Ketvirta, ger, skurti geresnį sistemą dėl prieglošio prašytojų judėjimo tarp valstybių narių. Ir penkta, sustiprinti Europos prieglošio paramos biurą. Pirmiausia, apie šios prioritetus dėl Dublino Šiandien matome, kad turime sistemą, kuri nebuvo skirta užtikrinti tvarų atsakomybės pasidalėjimą tarp valstybių narių. Tai yra pirma problema. Antra, mums reikia dar kartą panalizuoti klausimą, ar reikia išlaikyti tuos esamus kriterijus, kuomet e, pirmoji valstybė narė patekimo narė yra atsakinga už prašantį asmenį ar kažkaip kitaip tai daryti. Taip reikia galvoti, kaip perkurti Dublino sistemą, ribuojant antrinį judėjimą, kuris buvo didelio masto 15 metais. Ir tos struktūrinės problemos, kurias patyrėme praėjusiais metais, nebus nugalėtos tik vien tik geriau esamas taisyklės taikant. Reikia peržiūrėti principus ir sistemą, kurią turime. Dėl dėl Dublino mes matėme dvi galimybės dėl kurių norėtume išgirsti tiek Europos parlamento, tiek tarybos pozicijas prieš sprendžiant, kokį pasiūlymą teikti. Pirmiausia, galėtume daugiau mažiau išlaikyti tos kriterijus, kuriuos turime, įskaitant ir atsakomybės, pirmosios valstybės narės, į kurią patenkama nereguliariai atsakomybė, bet papildyti šią sistemą su to korekciniu sažiningumo mechanizmu, kuris leistų uh, pritaikyti atsakomybės pasidalymą galbūt e, pasinaudojant ir krizių perkelimo, mech, perkelimo mechanizmų, kuris pristatytas praėjusiais metais. Toliau, kitas antras pakeitimas e, būtų, antras būdas būtų atimti tą atsakomybę iš pirmosios šalies ir ten, kur pabėgėliai besikreiptų dėl prieglopščio, ten ir būtų e, apdaruojama jų prašymai, bet tai reikštų didelę reformą dabartinės sistemos. Dėl tų dviejų galimybių tai galima sugalvoti įvairiausių papildomų variantų, tačiau svarbiausia yra pats principas. Ir čia norėtume išgirsti iš parlamento ir tarybos e, jūsų nuomonės, kuriuo keliu eiti ir toliau mes detaliau galėtume konstruoti atitinkamą pasiūlymą. Ir toliau dėl kitų prioritetų trumpai Eurodac e, duomenų bazę reikia ją adaptuoti prie tų Dublino sistemos pakeitimų, kurias padarysime. Taip pat reikia galvoti, kaip išplėsti Eurodac panaudojimą, kovant su neteisėta migracija ir e, remti mūsų gražinimo politiką. Toliau dėl antrinio judėjimo prevencijos mes matome nemažai problemų šiandien, nors atitinkamos direktyvos yra nesenos. E, labai skirtingas statusas valstybės narėse suteikiamas e, prieglapšio prašantiems žmonėms, skirtingos prieimimo sąlygos ir taip toliau valstybėse. Taigi trumpai mes bandysime siek, padidinti suderinamumą visų direktyvų įgyvendinimo valstybės narėse, kad vienodai būtų jos taikomos ir bus, bus pateikti tiksliniai pakeitimai dėl prieimimo direktyvos. Na, o dėl paskutinių dalykų, kaip stiprinti agentūrą, paliksiu ESO kolegoms pasakyti ir čia pasakysiu, kad mes tikrai klausomės jūsų nuomonių, nors nedaug laiko turime pateikti šios pasiūlymus, tačiau turime sulaukti abiejų institucijų pasiūlymų taip pat dėl mūsų e, variantų. Taip, ponas Šembrė dabar, prašom. Dėkuoju pirmininkė, gerbiami nariai. Norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėte mūsų agentūrą e, diskutuoti, prisėti prie šių diskusijų. Mano direktorius negalėjo dalyvauti šiame posėdėje ir paprašė būtent atsiprašyti jo vardu. Prisistatysiu. Aš atsakingas už komunikaciją e, ir santykius su suinteresuotusiais e, subjektais mūsų agentūroje. Pasisaky, ir taip pat pasisakysiu apie komisijos komunikatą. Visų pirma, norėčiau šiek tiek pristatyti e, kontekstą. Jūs žinote, kad atvykstant daug asmenų e, valstybėse narėse buvo daromas spaudimas būtent dėl prieglopščio sistemos. 2015 e, metais Liepos mėnesį E, būtent e, prasidėjo svarbus procesas ir EASO yra e, vienas iš pagrindinių jo veikėjų. Šios savaitės pabaigoje 250 tarnautojų būtent dirbs jau su ES Turkijos susitarimu, susitarimo dėl perkelimo. Tai parodo būtent, kad e, mes tikrai padidinome savo operacinį pajėgumą. E, esama prieglobžio sistema ir pagreitis, kurie esu įgavo, būtent mums leidžia suprasti, kad reikėtų iš naujo aptarti agentūros mandatą, įgaliojimus. Aš žiūrėsiu komisijos komunikatu dėl mūsų. E, mandato, jis turėtų būti priderintas prie kylančių iššūkių. E, ko reikėtų tame mandate, tose įgaliojimuose reikėtų kelių e, naujų elementų. Visų pirma, ses stebėjimo e, vaidmens, mūsų pajėgumo, operacinio pajėgumo, veikimo pajėgumo stiprinimas, kai reikia. E, Taip pat e, mes turėtume galėti suderinti e, teisės aktų įgyvendinimą ir e, taip pat turėtume siūlyti Dublino reglamento paskirstimą. Dėl EIVT stebėjimo pagrindinė šios krizės veikėjai mano, kad jos sprendimas gali būti rastas tik ES lygiu. Kiekviena atskira valstybė narė pabėgėlių krizės išspręsti negali. Svarbu suderinti e, teisės saugos teisės aktus. Bet taip pat reikėtų ir tinkamai juos įgyvendinti. Mes ESO parengėme daug e, priemonių Ir taip pat e, užtikrinome pasitikėjimą iš valstybių narių ir kitų suinteresuotojų subjektų pusės. Taigi mes galime perėti kitą etapą. Mes galime užtikrinti tinkamą vienodo teisės aktų gyvendinimo stebėjimą. E, dar vienas klausimas e, yra būtent agentūros veikimo pajėgumai. Mes turime galėti E, tiekti nepaprastosios situacijos pagalbą. Mes, e, prieglopščio agentūra, turėtume galėti pasitelkti asmenis kuo greičiau. Kad tai galėtume padaryti, mums žinoma reikia darbuotojų. Ir mums reikia rezervo e, valstybėse narės turėtų turėti būtent prisidėti finansiškai Taip pat mes taip pat turime savo atsargas ESO, turėtume turėti tokias atsargas, e, tam, kad galėtume sureaguoti į krizę kuo greičiau. Dar vienas e, dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra tai, kad turėtume užtikrinti vienodą teisės aktų įgyvendinimą. Ir tai yra susiję, tai taip pat susiję su nuosekliu teisės aktų įgyvendinimu. Uh, reiktų pasitelkti agentūros patirtį dėl situacijos trečiosiuose šalyse. Taip mes galime įgyvendyti tam tikrus aspektus, pavyzdžiui, pirmosios šalies, prieglupščių šalies as, aspektą ir taip toliau. Ir taip galėsime tikamiau skirti statusą ESU taip pat e, rengia ruošimą e, daugiau negu 10 tūkstančių asmenų šiuo metu ruošime, norime jų ruošti dar daugiau, mok, vykdyti tuos mokymus dar e, plačiau. Taigi norėtume, kad bent dalis šio rengimo būtų privaloma valstybėse narėse. Na ir paskutinis aspektas yra susijęs su Dublino perskirstimo klausimu. Mes pasižymėjome, mes pastebėjome, kad e, komisija mini e, sustiprintą ESO vaidmenį. Mes e, manome, kad e, tai yra e, būtina, turint omenyje, kad ESO turi jau daug patirties perkelimo srityje turi, palaiko ryšius su Graikija ir Italija. Na ir lauksime toliau pokyčių diskusijose. Reikia remtis aiškiais kriterijais. Jeigu tai bus daroma, tai bus ger, taip bus geriau vykdyti įgyvendinimą ir pasidalinti atsakomybę. Pone pirmininkė, baigdamas, norėčiau pabrėžti, kad Mums e, galbūt sus, suteiktini vaidmenys e, reikš, kad e, mums taip pat reikės daugiau žmogiškų ir finansinių išteklių. Mažiau negu šimtas asmenų būstinėje negalės įgyvendinti visų šių užduočių. Taigi mums reikės tinkamų išteklių. Uh, žinau, kad jūs jau anksčiau reikalavote daugiau išteklių mūsų agentūrai ir tai buvo patvirtinta taip pat ir jūsų agentūros, jūsų, jūsų rezoliucijoje, kuri buvo parengta balandžio 12 dieną. Dėkuoju Jums už tai. Dėkuoju. kila šiek tiek e, problemų dėl klausimo sudėtingumo ir laiko. 11.30 turėjome aptarti užsienio kovotojų klausimą. Galbūt jį galime šiek tiek pavėlinti, bet ateis daug narių į šią posėdžio dalį. Jūs taip pat norėsite joje dalyvauti. Dabar matau, kad dar laukia 13 ar 14 asmenų, kurie nori pasisakyti dėl šio klausimo. Norėjau padalinti šį, šią diskusiją į, dviejų, į dviejas, dvi dalis. Antroji dalis turėjo būti teisėta migracija. Ko gero, kad reikėtų suteikti žodį visiems, kurie paprašė žodžio. Taip pat e, ir e, pranešėjams, kurie e, sprendžia Dublino klausimą ir perkelimo klausimą ir taip toliau. Pristatykite savo požiūrį į komisijos komunikatą. Tiesiog laiko turime nedaug. Dėl sudėting, šio klausimo sudėtingumo norėčiau paprašyti, pasisakyti dėl šio komunikato. 14 asmenų paprašė žodžio. Taigi, prašau, kalbėkite ne ilgiau negu po porą minučių. Ponas Lenart, prašau. Pasisa aš suteikiu žodį pagal tą tvarką, pagal kurią jūs suprašėte žodžio. Ponas Lenart, dėkoju pirmininkė, dėkoju už tas prezentacijas. Tikrai reikėtų galvoti ir apie ilgalaikę perspektyvą, ne tik apie nedelstiną krizės sprendimą, sprendimo mechanizmą. Mane stebino pirmasis komisijos komunikatas. Rodosi, kad yra prarandama kryptis, kuria link buvo prašoma, kad eitumėmės. Buvo Pateikti abu variantai, bet jei manoma, tik jeigu visos 28 valstybės norės jiems pritarti ir įgyvendinti tai praktikoje. Pirmasis e, perkelimo ES e, etapas jau prasidėjo e, iš Graikijos ir Italijos, bet matome, kad valstybės narės nelabai nori prisidėti prie šio mechanizmo. Kaip Jūs manote, šis procesas vyks ateityje? Na, o dėl kitų variantų, trumpa, žiūrint iš trumpalaikės perspektyvos, kai kalbama apie Eurodaką sistemos didesnį naudojimą, manau, kad ši sistema galėtų būti panaudota daug greičiau, nelaukiant tų pranešimų. Norėčiau paraginti komisiją imtis nedelstinų veiksmų tam, kad e, tam tikri pasiūlymai būtų, tai tam tikrus pasiūlymus būtų atsižvelgta. Dėkuoju, jūsų klausimai tikrai naudingi. Pone Wikstrom, prašau. Ji yra taip pat e, Dublino reglamento peržiūros pranešėja. E, dėkuoju. Norėčiau pasakyti, kad galiu kalbėti trumpai. Manau, kad Komunikatas iš tiesų įkvepiantis, nes parodo, kad e, turi būti imamasi lyderio vaidmens tuomet, kai valstybės e, narės ir, kai kur, ir daugelis jų vadovų visai to vadienos nesėima. Prieglopstis ir tęsita migracija man yra du svarbus klausimai. Manau, kad komisija turėtų atsižvelgti ir į holistinį požiūrį, kuriuo mes ėmėmės praėjusią savaitę. Turėtų atsižvelgti taip ir į du, dvi rezoliucijas, kurias patvirtume praėjusiais metais. Ten yra aiškus politinis signalas, ten yra nurodoma, kur link mūsų institucija nori eiti yra sistema, sistema, yra kuriama sistema, pagal kurią bus sąžininkai pasidalinami pabėgėliai visose 28 valstybėse narėse, tam, kad būtų sprendžiama ši situacija, kuomet tikrai nedaug valstybių narių padeda spręsti šią problemą. Taigi manau, kad komisija turi pateikti labai ambicingą pasiūlymą, atsižvelgdama į antrąjį komunikato varia pasiūlytą variantą. Taip pat turi būti pasitelktas ar holistinis požiūris į ja. pranešimą. Jeigu komisija tai padarys, tuomet e, komis, komisijos dokumentas tikrai sulauks e, didelio pritarimo. Nemanau, kad galėtume susitaikyti su dar mažesniais rezultatais. Dėkoju, ponė Gijom. Ji taip, yra taip pat pranešėja atsakinga už atsakingas kilmės šalies. Dėkoju. Aš e, galbūt e, negrupuosiu visų klausimų, pasakysiu kuo greičiau. Dublino reglamentas yra labai svarbus Europos prieglapšio sistemai. Na ir esama krizė parodė, kad reikėtų keisti veikimo principą, bet jeigu reikėtų keisti Dublino reglamentą, jis gali veikti, būti veiksmingas tik jeigu bus taip pat pasitelktos, suvienodintos ir taip pat prieimimo taisyklės valstybėse narėse. Man kelia surpinimą tai, kad komunikate komisija rodos kalba tik apie tam tikras griežtas nuostatas, sankcijas, kovojant su sukčiavimu. Tame komunikate tai kartojasi, bet manau, kad tai nėra labai geras vertinimas. Nežinau, ar tikrai mes e, dabar galime ką nors e, bausti, taikydami šią sistemą. Mes turime siekti e, sėkmės, na, o dabar sėkmės tikrai pasiekime nedaug. Uh Kaip mes galime tinkamai paskirstyti tuos pabėgėlius? Nes e, pastaraisiais metais e, sėkmingų rezultatų šios rytyje nepasiekėme. Pastaraisiais metais komisija nori bendro prieglapščio reglamento e, peržiūros valstybės narės tam priešinasi. Ir e, toks požiūris, e, pasiūlytas požiūris liūdina. Jūs paprašėte sureaguoti į pirmuosius pasiūlymo elementus. Aš e, pritariu antrajam variantui dėl Dublino reglamento, dėl paskirstimo kriterijų nors tam reikės ir kompensavimo sistemos. Nes, žiūrint iš ilgalaikės perspektyvos, e, EASO e, turės būti suteiktas vaidmuo e, peržiūrėti tas paraiškas. Žinoma, EASO mandatas turi būti sustiprintas. Na, aš taip pat pastebėjau kad ir kiti bendrojo prieglobšio sistemos tekstai turėtų būti pakeisti, tarkim, procedūrų reglame, direktyva, kvalifikacijų ir prieglobšio reglamentai, daug direktyvos, kurie bus pakeisti reglamentais. Manau, kad reikės stebėti kylančį pavojų būtent vykdant šios pakeitimus. Na ir taip pat mane liūdina tie, tie pasiūlymai dėl teisėtos migracijos, nes tikrai naujo šioje srityje yra nedaug. E, nedaug jie tesiūlo. Ir ši struktūruota įkūrimo sistema iš tiesų galbūt nebus veiksminga. Na, jos veiksmingumą dar reikėtų įrodyti. Dėkuoju, Kornelija Ernst. Dėkoju, Klod. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad reikėtų pritarti mano kolegai, kolegoms per tą e, Toje e, skubaus reagavimo sistemoje, Dublino reglamente, mes nematome pažangos. ko gero einame link katastrofos. Mums reikėtų perskirstimo kriterijaus, bet tai reikštų kaip ir Dublino mm, sulaužimą, nes Dublinas yra tam tikras pamatas. Na, jeigu tokį sprendimą primsime, galbūt tuo ir džiaugsimės, nes Dublinas neveiksmingas, tai pamatėme. E, ir taip pat per teisingumo teismo sprendimus dėl Italijos ir Graikijos. Mums reikia perskirstimo kriterijų, bet e, tai darant, pastelkiant juos reikėtų atsižvelgti ir į pabėgėlių šeimos ryšius. Ne, taigi neturėtume siūsti ką, ko nors į Lietuvą, jeigu jo šeimos nariai yra Prancūzijoje, tai būtų visiška nesąmonė. reikėtų sujungti šeimas. Turėtume tam pritarti ir turėtume pasitelkti aiškus kriterijus. Manau, kad tai yra įmanoma. Antrinė migracija neturėtų būti, mm, dėl jos neturėtų bū, kilti diskriminacija. asmenys turėtų pasirinkti, kur nori gyventi, kur jiems tinkamiausia gyventi. Na, antras klausimas yra EASO. Dėl tų sprendimo e, prieimimo procedūrų abejoju, ar tikrai atsiras pridėtinė vertė Europos Sąjungai, nes e, spragos, jeigu spragos pabėgėlių sistemoje bus užpildytos, gali, gali būti e, naudos. Reikėtų padidinti darbuotojų skaičių, jie galės kontroliuoti prieglopščio sistemą, bet nežinau, ar tikrai to užteks. Ne, aš nenoriu pasakyti, kad nepasitikiu EASO, bet ko gero jums našta bus per didelė. Dėkoju, Judith Sargentinė. Girdėjau, kaip uh, komisijos atstovai sakė, kad iš tiesų reikia esminės reformos. Nežinau, ar čia tas ir siūloma, bet tikrai galiu pripažinti pritarti tam, kad e, reikia suderinti prieglopščio ir migracijų sistemas. Ir e, manau, kad tai gera mintis. Bet viskas priklauso nuo suderinimo lygio, nuo kokybės lygio. Jeigu viską derinsime pagal žemiausią vardiklį, e, kažin ar rezultatas bus geras. Pavyzdžiui, jeigu pažvelgtume į kvalifikacijų direktyvą, e, kalbama apie tai, kad e, reikia mažinti traukos veiksnius e, ir taip toliau. Bet jeigu mes e, stengsime spręsti su tais traukos e, veiksniais susijusias problemas e, pabėgėlių strategijos srityse, manau, kad teisės bus tik sumažintos, nebus jos didinamos ir gerinamos. Taip pat dėl subsidiariosios apsaugos patikrinimo. Manau, kad pats patikrinimas problemų nekelia, bet e, dėl to e, gali būti vilkinamas visas procesas. Ir e, be to, kalbant apie reformas, reikia pirmą pagalvoti, ar visos valstybės narės jau gyvendino sistemą prieš ją reformuojant. Atrodo, kad taip dar nėra ir svarbu užtikrinti, kad lygis nebūtų mažinamas kad ne pagal žemiausią vardiklį būtų dirbama ir svarbu, kad situacija nepablogėtų. Kalbant apie antrinį judėjimą, e, komunikate kalbama apie tai, kad e, kai e, vertinamas prašymas dėl prieglopščio atsižvelgiama į antrinį judėjimą, man atrodo, kad tai yra neteisėta. Uh, faktiškai e, reikia atsižvelgti tik tai į tai, ar naudojamas teisėtais keliais patekti į Europos Sąjungą, kaip tai pasakyta komunikato pavadinime. Ir svarbu, kad Europos prieglopšio paramos biuras e, galėtų kuo aukščiausių lygmenių e, suderinti viską ir Tai, ką aš matau šiame komunikate, mano nuomonė pristato labai nesveiką padėtį. Atrodo, kad e, čia siekiama tiesiog sukurti tokią sistemą, pagal kurią atvyktų kuo mažiau, bet e, juk e, nuo karo bėgs nemažiau žmonių ir jau dabar gauname duomenų, kad Graikijos salose esančiose stovyklose e, kūdikiai neturi pakankamai maisto. Noriu tik e, paminėti, kad esate pranešėjas e, perkelimo klausimais. Taip, tiesa, aš noriu pabrėžti, kad svarbu atskirti migracijos ar prieglopšio politikos sritis, reikia skirtingų požiūrių į šiuos klausimus, bet to svarbu, kad komisija palaikytų glaudesnius oficialius, oficialius ryšius su jungtinių tautų pabėgėlių klausimų biuru. E, be to, labai e, svarbu toliau tęsti dėrybą su trečiosiomis šalimis dėl tarptautinių susitarimų, dėl perkelimų ir kitų dalykų. Ir manau, kad galima būtų e, tai susijęti su veiksmingų readmisijos ir gražinimo susitarimų parengimu. Taip pat dėl Dublino labai svarbu, kad ES neišradinėtų dviračio iš naujo ir galima būtų naujajame pasiūlyme išlaikyti Dublinė įtvirtintus pagrindinius principus, kaip galima teikti pateikti prašymą dėl prieglopšio ir e, toliau jau e, bandyti pakeisti viską pagal e, teikiamus pasiūlymus, be kitako ir mano pasiūlymą. Ir galima mm, e, toliau dirbti su traukos veiksniais, e, e, palikti egzistuoti nulatinės pabėgėlių stovyklas šalise, kur to reikia. Be to, pirminkė, labai svarbu užtikrinti keitimąsi informaciją tarp esamų sistemų. Mums tai būtų labai svarbu, taip pat būtų labai svarbu uh, horizontaliai peržiūrėti galiojančius teisės aktus susijusius su priekyba žmonėmis ir šiuolaikinė vergovė. Atitinkamai peržiūrint politiką ir galiausiai, mano nuomonė, taip pat būtų labai svarbu parengti politiką, e, kuri, kurioje būtų labai aiškiai e, kalbama apie pabėgėlių ir migrantų integraciją ir įtraukti uh, Manau, kad visa tai būtų labai svarbu, svarbu visą tai nagrinti įsamei kartu su visais teikiamais pasiūlymais. Ačiū. Pane Bjork, ačiū. Mm, pritariu kitiems kalbėjusiems kolegoms. Mm, atrodo, kad mm, dėl visų dokumentų, pasiūlymų. Aišku, kad siūloma per daug represyvių priemonių taikyti. E, siekiant e, sumažinti traukus e, veiksnius ir atrodo, kad siekiama tik užtikrinti, kad pabėgėliai nebūtų skatinami prašyti prieglopščio Europos Sąjungoje. Atrodo, kad tiesiog siekiama uždaryti sienas, neleisti niekam atvykti. Man atrodo, kad tai netinkamas paužiūris. Kas dėl Dublino, manau, kad turėtume pasirinkti antrąjį variantą su tam tikromis išlygomis. Nemanau, kad galima perėti e, visiškai prie reglamentų, bent jau tokių, kaip suformuluota šiame dokumente. Norėčiau taip pat dar e, skirti e, dėmesio perkeliamui, nes rengsiu pranešimą parlamente šią temą. Šioje srityje taip pat, um, jeigu teisingai suprantu šį dokumentą, matau norą uh, susijęti perkeliamą uh, su bendradarbiavimo reikalavimais. Manau, kad čia tikrai siekiame iškreipti uh, lojalaus bendradarbiavimo mechanizmą. E, nustatant e, sąlygas, e, kad jeigu bus kažkas daroma, tuomet bus sudaromi kažkokie susitarimai arba gyvendinami esantys susitarimai, kaip dabar dažnai kalbama su Turkija. Ir manau, kad to turėtume vengti. Be to, dėl teisinių, saugių kelių atvykti į Europą nepakankamai e, kalbama, mes būtent į tai turėtume sutelkti dėmesį. Taip, ačiū. Dabar e, ponė Musolinė. Vidente, jau myku. Pirmininkė, kalbėsiu apie antrąjį variantą. Mm, pirmasis variantas e, yra tik tai parodomasis sprendimas. Turint omenyje, kad bendradarbiavimas ar valstybių narių nevyksta gerai, mes turime stiprinti valstybė, e, Europos Sąjungos e, bendradarbiavimą. Europos Sąjungos e, dokumentuose neužtenka ir valstybės narės imasi lyderio vaidmens. Į tai atsižvelgiant, kom, atsižvelgdama komisija turi elgtis drąsiai, turi atskirti į įvažiavimo šalį nuo prašymo, nuo priegrupščio prašymo. Taip pat reikėtų pasitelkti tą perskirstimo kriterijus, tuos kriterijus, bet EASO nereikėtų stiprinti dar labiau, nes EASO yra Europos Sąjungos dalis, tai nėra tik techninis, techninė institucija. E, EASO reikia suteikti galės Nes tik iš aukščiau, virš, žiūrint virš valstybių narių, mes galėsime išvengti egoizmo, uh, galėtume stiprinti ir Eurodak. Bet tai reiškia, kad valstybės narės turi galėti naudotis Eurodak sistema. Dėja, to nėra šiuo metu. Aš e, analizavau PRUM traktatą, kurį pasirašė Austrija. O šiuo metu Austrija stato tiesią sieną ties Brennero Italijoje. Taigi ji pažeidžia ES taisyklės, o turėjo vykdyti tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Taigi Italija 2015 metų prum traktatą sutartį perkelė e, į e, savo teisę devintais metais. Dar turi įgyvendinti. E, Bet valstybėms narėms labai sunku naudotis Eurodag duomenimis, ne tik, kad sunku juos perduoti, bet ir jais naudotis. Taigi EASO reikia stiprinti. Eurodag taip pat reikėtų stiprinti. Eurodag yra taip pat ir naujame Frontexo pasienio, pasienio e, e, apsaugos reglamentą. Aš taip pat e, rengiu dokumentus e, dėl neteisėtų migrantų išsiuntimo. Ir e, būtent e, labai svarbu susijęti šias įvairias kontrolės sistemas, nes šiuo metu šio sąryšio nėra. Taigi reikia dar daugiau ES ir dar daugiau ryšių tarp įvairių agentūrų. Ačiū, ponė Sepo. Ačiū. Jau daug kas pasakyta, mm, todėl e, pamėginsiu sutelkti dėmesį į man svarbiausius aspektus. Komisijos vardu buvo pasakyta, kad 2015 metais paaiškėjo, jog Dublino sistema neveikia. Taip nėra. Jau seniausiai, jau daugelį metų žinome, kad e, Dublino sistema nėra veiksminga ir daugelis kolegų šiuose rūmuose ir už parlamento ribų jau daugelį metų prašo kažko nauja. Ir mane stebina ir erzina tai, kad tik praeitų metų gruodį arba netgi tik šių metų sausį komisija pradėjo aiškiai kalbėti apie Dublino sistemos peržiūrą. Ir ką dabar matome, vėl komunikatas. Atsiprašau, aš tikrai laukiau naujosios direktyvos arba naujo reglamento pasiūlymo nekomunikato. Kalbame apie antrinį judėjimą, apie traukos veiksnius, apie ką mes kalbame. Ar mes norime kuo blogesnės sąlygas sukurti, kad niekas nenorėtų atvykti? Tikrai tikiuosi, kad e, ne to siekiama. Kalbant apie antrinį judėjimą, uh, E, visų pirma, jis vyksta tam, kad susijungtų šeimos, e, be to e, pabėgėliams tiesiog trūksta tikrosios informacijos apie galimus iššūkius ir galimybės atvykti į tam tikras valstybės narės norėčiau pateikti komisijai klausimą, nes ponas Nilsen kelis kartus kalbėjo apie kovą su neteisėta migracija. Noriu paklausti, ką tai reiškia? Kiekvienas migrantas atvykstantis Europos Sąjungą um, yra neteisėtas migrantas, įskaitant tuos, kas uh, bėga iš Sirijos, iš Eritrėjos. Ką reiškia kovoti su tokiais neteisėtais migrantais? Ar tai reiškia, kad ateityje, kai uh, atvyksta prieglopščio prašytojas, uh, jam sakysime, esate neteisėtas, prašom grįžti į savo šalį? Uh, Kalbant apie e, patikos e, e, fondą, kalbama, kad reikia Eritrejos, Sudano, kitų šalių sienas, jų kontrolę sustiprinti. Tai tiesiog paprasčiausiai reiškia, kad žmonės ten bus kankinami ir jiems bus paprasčiausiai draudžiama palikti šalį, kirsti šalies sienas. Kas dėl prieglopščių sistemos, pritariu, kad reikia daugiau viską suderinti, bet tikrai nieko nereikėtų atskiesti taip, kad būtų kūriamos kuo prastesnės sąlygos pagal direktyvas ir reglamentus. Uh, Ir dar paskutinė pastaba dėl teisėtos migracijos. Neturėtume painioti tam tikrų dalykų. Jeigu kalbame apie prieglopšio prašytojus ir jų teisėtą migraciją, pirmiausia, kalbame apie humanitarinę pagalbą ir perkelimą. Ir prieglopšio prašytojų apsauga e, tikrai e, negali priklausyti nuo kažkokių sąlygų. E, pabėgėliai, prieglopšio prašytojai. E, tai žmonės, kurie, e, tai, tai nėra žmonės, kurie bėga nuo e, skurdo ir ieško geresnių darbo vietų. Reikia e, visiškai skirtingų teisinių priemonių. Mėlynosios kortelės, jos išplėstos sistemos ir tikrai sunku visus šiuos aspektus aptarti viename dokumente, nes šių dviejų teisėtos migracijos dalių nereikėtų painioti. Noriu padėkoti komisijai už tai, ką pateikė, nes manau, kad esame dabar tokioje padėtėje, kad turime realistiškai žiūrėti padėtį. Žinoma, nuolat yra kažkokių pageidavimų, norų, bet vis dėlto reikia, kad valstybės narės susitartų, viską įgyvendintų ir užtikrintų, kad kuriama sistema, kuria, kuriama sistema būtų įmanoma gyvendinti. Gauname Mm, daug e, pasiūlymų e, ir po to e, gaunasi taip, kad, tarkim, Graikijos valdžios institucijoms jos atsakingos už tai, kad žmonės labai daug laiko praleidžia laukdami, kol gaus maisto, kol bus išnagrinėtas jų prieglopšio prašymas svarbu užtikrinti, kad e, e, kūriamos taisyklės būtų įgyvendinamos, kad Graikijos vyriausybė šiuo atveju galėtų e, susitvarkyti. Anksčiau jau buvo kalbama apie galimą pagalbą ir Graikijos vyriausybė buvo pasiruošusi ją priimti. Svarbu, kad kūriamos sąlygos atitiktų realijas EZO e, reikia stiprinti, tai svarbu krizės e, sąlygomis, taip pat svarbu padėti valstybėms narėms įgyvendinti prieglopščio dokumentų rinkinį. Tai labai svarbus e, instrumentas, kuris turėtų padėti valstybėms narėms ir užtikrinti, kad būtų taikomi tinkami standartai. ESO reikia pakankamai darbuotojų, kurie galėtų atlikti visą šį darbą laiku ir padėti valstybėms narėms. Svarbu, kad ir valstybės narės pritartų um, ehm, ESO sustiprin, sustiprinimui, e, priimtų šio biuro pagalbą, nes ne visos valstybės narės nori ją priimti ir e, tikrai turėtume ESO sustiprinti, suteikti e, jam daugiau įgaliojimų. E, kad jį būtų rimčiau žiūrima. Taip pat pritariu tam, kas buvo pasakyta dėl perkelimo. Reikia spartesnių procedūrų, sprendimai turi būti priimami greičiau ir jungtinėse tautose, ir kitose tarptautinėse organizacijose. Dabar tas procesas užtrunka nuo 6 iki 10 mėnesių ir jis tikrai per ilgas, tai neskatina žmonių teikti prašymų. Kartu turėtume turėti omenyje kad e, valstybėms narėms e, tenka priimti pabėgėlius e, ir kartais ne tik pavienius asmenys, bet prireikus ir visas šeimas. Todėl tikrai reikia rūpintis tuo, kad šeimos išliktų kartu, net ir perkeliant jas vėliau. Į Dubliną turėtume žiūrėti realistiškai. Jeigu norime sprendimo, kuriam valstybės narės neprieštarautų. Kai kas nori visiško perskirstimo, kiti nebūtinai atveria savo duris. Manau, kad pirmasis variantas gana neblogas, bet vis dėlto tai nėra savanoriškas mechanizmas. Valstybės narės tiesiog nori užtikrinti, kad uh, visos jos e, e, priimtų nors kelis pabėgėlius, užtikrintų, e, kad jais būtų rūpinamasi ir dėl to kalbama apie perskirstimą. Ir toks perskirstimo mechanizmas, žinoma, negali būti savanoriškas, nes taip kaip yra dabar, negalima dirbti toliau. Net ir taikos laikais galbūt e, nereikia nieko perskirstyti, bet kai e, nutinka krizė tokia kaip dabar, tas perskirstimas yra būtinas tam, kad e, padėtume šalims, kurios patiria didžiausią spaudimą. Tai negali būti savanoriškas mechanizmas. Valstybės narės visos turėtų nešti savo įnašą, nes Antraip, e, um, kitos valstybės narės e, tikrai nepasitikės šią sistemą. Norėčiau rekomenduoti čia e, vadovautis realistiškų paužiūrių. Ne visos valstybės narės gali užtikrinti optimalius standartus. Kai kurios susiduria su dideliais sunkumais. Reikia atsižvelgti tai, kaip, kokia apskritai padėtis šalyje, net ir su savo piliečiais. Yra stiprių valstybių su stipria ekonomika, tokių kaip Vokietija, Švedija. Kitoms kai kurioms valstybėms gali būti sunku dalyvauti šiame mechanizme. Komisija daug kalba apie traukos veiksnius, bet e, mes visų pirma norėtume stulti dėmesį į humanitarinės e, vizas, e, į pagalbą perkeliamą ir tam turėtume suprasti, kad kiekvienas pabėgėl, kiekvienam pabėgėliui, kuris atvyksta čia, yra dar vienas pabėgėlis, kuris kažkur kitur verčiamas tapti vergu, kankinamas, verčiamas e, simti prostituciją ir taip toliau. Turėtume to nepamiršti. Pabėgėliai moka didžiulius pinigus kontrabandininkams tam, kad atvyktų mm, e, į Europos Sąjungą daug e, pranešimų apie dingusius vaikus ir panašiai neturėtume to pamiršti. Pane Valero, Att inte upprepa det som redan är sagt här. Jag kan instämma i väldigt... Nekartosiu to, ką sakė kiti, jau daugelis e, išsakė kai kurias mano mintis. Norėčiau tik iškelti kai kuriuos e, klausimus, kurie man kelia bejonių. Komisija minėjo, kad e, reikia kuo greičiau parengti šį pasiūlymą. Mes turime teisės aktus kalbėjome apie prieglopšio direktyvą, prieimimo direktyvą. Na, šiems teisės aktams reikia laiko tam, kad jie būtų aptarti kartu su um, taryba ir vėliau būtų perkelti į nacionalinę teisę. Taigi, turime pasitelkti visą perkelimo mm, teisę e, procedūrą. Mes Švedijoje E, e, diskutavome apie e, perkelimo direktyvos pritaikymą nacionalinėje teisėje ir stengiamės nebloginti sąlygų, kurios yra Švedijoje. Taigi norėjome pasitelkti kuo geresnės taisyklės, dar geresnės, negu kad yra taikomos šiuo metu. Neturėtume mažinti standartų. E, rodos, kad e, diskusijų metu yra kalbama apie bendrą vardiklį, kuris gali tapti žemesnių standartų negu standartų, kurie dabar yra. Jeigu mes labai greitai parengsime šį naują reglamentą, galbūt veiksime per greitai, nepagalvosime apie galimas pasiekmes, apie galimą poveikį teisės aktams valstybėse narėse, todėl kad E, reglamentas turės būti taikomas visose valstybėse narėse, kaip galime pasiekti gerą lygį, kaip galime užtikrinti, kad šis teisės aktas bus kokybiškas, kaip galime jį įtvirtinti nacionalinėje teisėje. Bijau, kad e, šis, šis skuba gali padaryti neigiamą poveikį uh, Mes sprendžiame, sprendžiame problemas susijusias su tero, terorizmu. Vis dėlto manau, kad mes nepagalvojame pakankamai išsamei, neaptarėme klausimų pakankamai išsamei, todėl kad gali būti poveikis, ilgalaikis poveikis. Ačiū. Pana pana Rys. Ačiū pirmininkė, norėčiau pratesti Cecilijos Vikstram mintis. Manau, kad naujasis Dublino reglamentas turėtų išteisyti svarbiausias problemas, kai maksimaliai atsakomybė e, sudėkiama valstybės narėms ir po to jos kaltinamos, kad netinkamai veikia. E, tie pabėgėlių registracijos centrai tampa atvirais kalėjimais. Prie mūsų sienų mes jau netinkamai elgėmės su žmonėmis, kurie nusipelno prieglopščio, moterimis, vaikais, tai yra neprimtina, nesuprantama. Dublinas turėtų numatyti antrą galimybę. Nepaisant tos antros galimybės. E, užtikrinant solidarumą tarp valstybių narių yra bazinė problema, kad nėra saugaus tranzito. Ir žmonės ir toliau skęs viduržame jūroje. Dabartinė situacija yra ta, kad taryba pasirašė sutarimą su Turkija, kad išvarytų tuos žmonės, kurios mūsų nuomonė reikia išvaryti taryba priėmė politinį sprendimą in extremis taikyti dabartinį Dublino reglamentą. Ir tranzitas žmonėms, kurie prašo prieglobščio, tampa militarizuotas. Ekspertai sako tiesiog, kad maršrutai pasikeis, nes žmonės ir toliau bėgs ir dar daugiau žmonių matysime mirštant kaip išspręsti visą tai. Saugus tranzitas. Kodėl nedaroma to, ką daro Kanada? Reikia priimti paprastą sprendimą, kad kiekviena šalis priimtų tam tikrą skaičių žmonių ir tuomet nereikėtų niekam rizikuoti savo gyvybę. Vizas galima apdaroti ambasados ir konsulatose visame pasaulyje. Ir konsulinės tarnybos geriausiai žino pačios, kokia yra e, situacija jų šalise ir aišku, kad tų vizų nedalins į kairę į dešinę. Tai būtų svarbiausias, na, esmingiausias perkelimo klausimo sprendimo būdas. Saugus tranzitas yra reikalingas. O mes sistemą keičiame taip, kuris neužkirs kelio žmonių mirtiems Prieš 80 metų mano motina buvo pabėgėlė nuo karo. Ji buvo maža mergaitė, nematė du metus savo šeimos. Ji beveik nuskendo e, plaukdama laivu, ji sirgo šilkinę ir ji niekada nepamiršo tų, kurie jai padėjo ir tų, kurie jai nepadėjo. Ir žmonės, kuriems mes nepadedame, taip pat to nepamiršo. Ačiū toliau, ponia Vinberg och eh, tack till kommissionens representant eh, för informationen. Jag blir inte... Dėkoju už eh, kom... informaciją komisijai. Situacija negerėja. Mes kalbame apie teisėtus atvykimo kelius. Komisija kalba apie mėlynąją kortelę, bet mėlynoji kortelė niekada nesulaukė sėkmės. Tai buvo tam tikras e, pritemptas e, sprendimas. Valstybės narės turi pasiekti solidarumą ir taip toliau. Kiek asmenų reikėtų perskirstyti, perkelti? Kiek sugebėsime padaryti? Galėsime perkelti 60 tūkstančių? Ne, galiausiai bus perkelti tik keli šimtai. Valstybės narės nuolatos kartoja, kad jos e, nes, nesidomi joms. Jom, nepriimtinas e, sprendimas. Neturėtume reikalauti e, vas, iš valstybių narių prisimti įsipareigojimų. E, vis dėlto turėtume žinoti iš valstybių narių, kiek jos pasirengusios perkelti. Taip pat turėtume pagalvoti apie vietos gyventojus ir apie galimą integraciją valstybėse narėse. Kokios integracijos norime? Pavyzdžiui, Švedijoje kyla daug problemų dėl integracijos. Europos Sąjunga turėtų atsižvelgti ir šį veiksnį. Antraip, Europos Sąjunga taps dideliu migracijos, dideliu migracijos stovykla. Uh, valstybių narių piliečiai galbūt galėtų pasisakyti referendume, pasisakyti būtent dėl šių klausimų. Ir valstybės narės, kurios nepritarė privalomam paskirstimui, e, kokių veiksmų turėtume imtis tokiu atveju. Paskutinė Eli Šlain. Ačiū pirmininkė pritariu kai kuriams kolegų pastaboms. Mes norėtume, kad komisijos komunikatas būtų drąsesnis ir išdėstų aiškę, kom, griežtą komisijos poziciją, o ne alternatyvas. Alternatyvos nėra tas pats, jos nėra neutralios. Labai didelis skirtumas, kuri bus pateikta komisijos pasiūlyme. Tik tai antra galimybė numato ambicingą prieglobšio sistemos reformą, o ne pastatinius pakeitimus. Ir tik dėl šio pasiūlymo mes ketiname dirbti. Sakyti, kad Dublinas miręs, kad jis neveikia, kad mums reikia jį pakeisti ir būti patenkintiems Dublino plus pasiūlymų, ne. Kritinis pasiūlymas netinka, jis neveikia. Skaičiai rodo, kad dauguma šalių pačios apdaroja prašymus Parlamente tris kartus balsavome didelę daugumą dėl to, kad reikia pakeisti Dublino požiūrį, holistinis požiūris į migraciją. Šis pranešimas buvo priimtas praėjusią savaitę. Numatant solidarumą, vienodą atsakomybės pasidalymą, reikia pakeisti pirmos atvykimo šalies kriterijų, inkorporuoti kitus kriterijus į įprastas taisyklės ir einama prie trečio, trečiojo pasiūlymo, siūlant centralizuotą prieglobšio prašymų apdorojimo sistemą. Tai taptų europinė atsakomybė. Aš taip pat nerimauju, kaip ir kiti kolegos, mums reikia derinti visą sistemą, tačiau nežmonių teisų sąskaita, nemažinti teisų. Toks požiūris neveikia. Tikiuosi, kad komisija nesivadovaus valstybių narių egoizmo interesais, nes čia jau kalbame apie sąjungos ateitį. Kolegos tikriausiai pastebėjote, kad mes beviltiškai vėluojame ir dar turime dar vieną klausimą. Eurojusto pristatymą jau atėjo prelegentai, kai kurie žmonės atėjo grinai dėl šio klausimo. Aš prisimu atsakomybę visą už tą laiko problemą, tačiau aš norėjau išgirsti visų pasisakymus, įskaitant esamus pranešėjus. Aš norėjau, kad komisija išgirstų taip pat jų pasisakymus. O ne tik labai trumpai išklausyti komisijos pasiūlymus. Aš tikiuosi, kad komisija išklausė labai protingų ir kartais aistringų kolegų pasisakymų ir pasiūlymų, skaitant daugumą pranešėjų. Ir tikiuosi, kad pasižymėjote tas mintis. Nėra prasmės dabar klausyti jūsų atsakymų. Ponas Šemri tikriausiai taip pat išgirdo, ką kolegos pasakė. Todėl aš priemiau sprendimą išklausyti visų, nes Kiekvieno pasakymas buvo svarbus. Ir dabar baigiame šią diskusiją. Komisija prisidėmėjo, kas buvo pasakyta ir kitose diskusijose konkrečiai skirsime dėmesio konkretiems komunikato aspektams. Ačiū kolegams už kantrybę. Dabar perėdame prie devintojo klausimo. Tai yra Eurojusto Michel Konings pristatymas. Norėčiau pakviesti Jūs dabar ateiti čia. Tarėme iš karto prie šio klausimo, kolegos. Pradėsiu šio klausimo pristatymą. Kol Mišel atsisės prezidiume. Okay, colleagues, um... Taigi kolegos, šiandien kolegos pristatys, e, pirmin, Eurojusto pirmininkė pristatys trečią Eurojusto ataskaitą skirta taip vadinamų užsienio teroristinių kovotojų klausimui. Po to vyks keitimasis nuomonėmis su komiteto nariais. Kitų įžangų nebus. Dar kartą atsiprašau dėl vėlavimo. Ir prašom dabar, Mišel, jums žodis. Lot, um... Ačiū, ponė pirmininkė, gerbimi Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Man malonu pristatyti Eurojusto darbą kovant su terorizmu ir tai atspindi, žinoma, ir yra iš ataskaitoje, kuri buvo pristatyta praėjusiu metu birželio mėnesį, daug praėjo laiko ir daug įvyko. Pirmiausia, norėčiau pateikti preliminarių pastabų, jeigu rasite. Ir pirmiausia, dėl aukų. Mes dirbame būtent dėl to tiek daug Mes, aišku, e, paminime visų teroro aukų atminimą, ne tik ES, bet visame pasaulyje. Ir būtent dėl aukų, dėl tos kovos, kad būtų patraukti atsakomybę nusikalteliai ir dėl to, kad mes galime iškirsti kelią teroristų išpoliams Būtent dėl aukų mes esame motivuoti, kad dirbtume kovoje su terorizmu. Šis pranešimas, čia ataskaita ir platesnės ataskaitos, kurią pristatėme vidaus reikalų ministrams praėjus metų gruodžio mėnesį santrauką. Tas, ta ataskaita buvo ribota ataskaita. O ta rezume yra taip pat ribota ataskaita. Ir ji yra e, kovos su terorizmu prokurorų darbo rezultatas. Parengta tam, kad mes pasimoktume iš pamokų, keistumėmės patirtimi. Ir jeigu mes pristatysime šias ataskaitas atvirai, mes prarasime Eurojusto narių pasitikėjimą. Todėl tai yra riboto naudojimo dokumentas. Aš galiu bendra, atvirai kalbėti apie bendras pastabėjimus, apie pasim, tai to, ko pasimokime, bet detaliai apie vykstančius baudžiamosius tyrimus ir persekimus nekalbėsiu, nes tai būtų labai neprofesionalu. Ir tai sugadintų visą pasitikėjimą, kurį sukūrėme tarp prokurorų. Taip pat mes dirbame pagal paklausą ir pagal įvykius, kaip matėme per, per paskutinius įvykius. Turiu tai pabrėžti, nes pirmieji Europos Sąjungoje nuo 2012 metų, kur, kas, kad, kurie nustatėme užsienio teroristų kovotojų problematiką. Ir būtent per tą e, susitikimą su prokurorais dirbančiais e, kovoje su terorizmu. Mes trumpintai jas vadiname NCT. Nuo pirmo susitikimo 12 metais. Tačiau jau su jais tikinėjame nuo tarybos sprendimo prieimimo 5 metais 10 metų pagal tą sprendimą valstybės narės turi skirti atsakingą asmenį, atsakingą už kovą su terorizmu, kuris turėtų informuoti Eurojustą apie vykstančius tyrimus ir persekimus. Ir dėl to reguliariai vyksta tautų prokurorų sustikimai nuo 2005 metų. 12 metais vienas iš tų prokurorų paprašė mūsų patikslinti, ar užsienio kovotojai yra specifinė nacionalinė problema. Ir paskelbus klausimyną po to sustikimą 12 metų rugsėjo mėnesį, mes nustatėme jau tada, kad ne tik toje šalyje, bet dar ir šešiose kitose šalyse kyla ta problema, kad žmonės vyksta pirmin atgal į Siriją, į Iraką, grįžta po to atgal, kartais turėdami teroristinių ketinimų. Kai kurie iš jų E, įsitraukė į teroristinę veiklą ir kai kurie iš jų turėjo ketinimų užpulti nieko dėtus žmonės ES ar kitur. Ir dėl tos priežasties 2013 metais mes pradėjome dirbti šiuo klausimu mūsų tinklo susitikimuose. Praėjusiais metais mes pristatėme jums susitikimo įvykusio 14 metais rezultatus. Mes tai darėme ir 13 metais, 14 metais ir 15 metais. O prieš visus išpolius įvykusius nesiniai mes dirbome ties klausimu, ką reikia daryti, kad efektyviau ir veiksmingiau galėtume kovoti su terorizmu. Kas būtų atsakingas už šią ir, ir tikrovės problemą. Kas, ką reikia daryti, kaip spręsti šias problemas. Tai bus dalis ir mano pasisakymas šiandien. Jeigu manome, kad teroristas e, teikia tik tai statistiką, tai ne, mes esame operatyvinės tinklas, mes e, vienijame, apjungiame realiai dirbančius prokurorus. E, sprendžia klausimus, ką daryti, teisinę E, juridinę prasme daryti, sudarant su šios problemomis. Tai yra kompleksinė problema, jos paprastai negalima išspręsti. Tai yra dinamiška problema ir reikia ir dinamiško požiūrio ją sprendžiant. Pastaraisiais metais mes prašome, kad būtų taikomas bendras visapusiškas požiūris. Ir teisės teismai yra dalis to kompleksiško požiūrio. Pavyzdys. Pavyzdžiui, ar naudinga kovoti su užsienio kovotojais, pasadinant juos į kalėjimus, nes jeigu juos nusius į kalėjimus, tai bus e, užsienio teroristinių kovotojų e, radikalizavimo inkubatorius. Mes Kartais tai turi atgrasamąjį poveikį ir netiesiogiai matome, kad po Bruselio išpolių vieno nuo kamikadzių testamente radome įrašą, kad aš susprendinau todėl, kad nenoriu į kalėjimą. Taigi yra atgrasamasis poveikis. Tačiau mes norime taikyti bendrą visapusišką požiūrį, tai reiškia, kad reikia e, numatyti įvairių pavojingumo lygį tarp tų kovotojų. Nes jie yra skirtingo amžiaus, skirtingos lyties, turi skirtingas priežastis, kodėl jie tai daro, kam jie važiuoja į Siriją, Iraką dalyvauti kariniuose konfliktuose ir po to grįžta traumatizu, trau, traumuoti ir nebūtinai įmasi terorizmo. Taigi požiūris turi būti niuansuotas, nes kompleksiškos problemos paprastai neišspręsi. Tačiau teisinė dimensija kovoje su teroristo kovotojais yra labai svarbi. Paskutinėme ataskaitoje mes prašome ir bendros teisinės sistemos, bendro teisinio pagrindo. Rezoliucija 2128, 14 metų rugsėjo mėnesį Buvo imtas iniciatyvų Europos taryboje per antrąjį protokolą per, prie, prie Europos tarybos konvencijos kovai su terorizmu. Buvo imtas iniciatyvų komisijoje pradėti diskusijas dėl direktyvos bendro teisinio pagrindo. Taigi einame tinkama linkme. Žinote, kad nuo 2002 metų turime pagrindų sprendimą kuris apibrėžia bendrą terorizmo apibrėžimą. Aštuntaisiais metais mes padarinome dar šį apibrėžimą, įtraukdami kitus aspektus. Junktinių tautų konvencija taip pat e, įtraukia į terorizmą tai kelionės teroristiniais tikslais. Todėl galima dėti pastangas užkirsti kelią tokiams kelionėms ir, kas labai svarbu, kovoti su vienu bendru aspektu. Labai gerai, kad valstybės narės įmas iniciatyvos sustiprinti savo teisės aktus iki tokio standarto, kurį apibrėžia jungtinių tautų ir Europos tarybos dokumentai. Tačiau labai gerai, kad labai reikalinga, kad valstybės narės suderintų savo E, standartus, tam ir reikalinga direktyva. Mes prašome patvirtinti tokį bendrą požiūrį, nes matome kai kurios valstybės narės taiko griežtesnius standartus, o kitos neturi tinkamų teisės aktų apskritai. Ir per paskutinį prokurorų susitikimą mes įstikinome, kad daugelis jų tikrai gali pasinaudoti naujais teis, teisės aktų po, pokyčiais. Mes džiaugiamės, kad tuo, kad komisija pakvietė Eurojustą prisidėti prie diskusijos, kaip praktikoje prisidėti prie gerų teis, bendrų teisės aktų, nes iš tikrųjų mes matome, jog yra spragų, kurias neleidžia ir persekėti nusikaltėlių. Būti teroristinės organizacijos narių nepakanka, pavyzdžiui, nes turi prisidėti prie teroristinės grupuotės veiklos. Ir tai lemia, ar tavo elgesys bus pavadintas teroristiniu elgesiu. Ir remiantis jurisprudenciją, matome, kad kai kurios merginos ar vaikai, kurie vyksta į Siriją ir Iraką, grįžta, yra persiekėjami, patraukiami atsakomybė dėl teroristinės veiklos, dėl to, kad e, jie suteikia transportą ar, pavyzdžiui, gamina maistą teroristams. Ir toks pat elgesys nebūtinai kitose šalise yra baudžiamas. Kurios šalis yra su problemomis, e, kovodamas su pasyviu mokymu, jos baudžia tik tai aktyvų mokymą. Taip pat yra skirtumų traktuojant baudžiamasus faktus, aktus. Tai yra priklausomai nuo teisės aktų. Taip pat e, matome, kad daug teismų sunčia aišku signalą, kuomet gynybos teisininkai, gynėjai e, brėžia labai tokią subtilę liniją, kas yra terorizmas ar ne. Na, mes e, daug nuteisėme daug e, teroristų nuo terorizmo stebėjimo, remdas terorizmo stebėjimo sistema. Labai daug teismų siunčia labai aiškius signalus, kad tam tikri veiksmai konkretus yra terorizmas. Ir e, konkrečios valstybės e, pakeitė savo įstatymus šią prasme. E, kriminalinę politiką, ką daryti su gražintiniais asmenimis. Kai kurios šalis pagalvojo apie tam tikrų rizikos vertinimų panaudojimą. Ir tos grįžtančius asmenys e, suskirstė pagal rizikos lygį. Mes norėtume, kad tokia praktika būtų žinoma ir kitoms šalims, e, pasižiūrėtume, ar jos galėtų panaudoti savo nacionalinę kontekste panašius, panašią klasifikaciją. Tačiau tam reikia teisinėme teisės saugos kontekste, reikia e, tai, apie tai galvoti, dėl ko klasifikuoja tos asmenys, kokia yra rizika. Ir iš patirties darbo su prokurorais galiu pasakyti, kad Pirmiausia, reikia išskirti veteranus, e, užkėtėjusius e, asmenys ir kurie turi baudžiamą patirtį, ar jie turėjo patirties vykdami smulkius nusikaltimus, e, rimtus nusikaltimus ar net teroristinius nusikaltimus. Pa, Abelakimas buvo nuteistas in absencija Liepos mėnesį Briuselio teisme. Kitas kamikadze Briuselio išpolio buvo nuteistas tame pačiame teisme. Galiu paminėti ir kitų pavyzdžių. Taigi labai svarbu kovoti su jais per teisės saugos sistemą, tačiau taip pat reikia taip pat čia įtraukti ir radikalizacijos aspektus. ir daryti tai ir per kitesnį tyrimą, per teismą ir po teismą. Ir kiekvienu atveju, kokiu mastu reikia galvoti, ieškoti alternatyvių sankcijų. Malonu, kad taryba po konferencijos, kurią surengė ponia Jūrova, 15 metais nusprendė skirti Eurojustui užduoti stebėti deradikalizacijos programas, bet net ir to nepatink, nepakanka. Turime galvoti apie e, deradikalizacijos programas pagristas e, bendruomenių pama. Ir taip pat norėčiau paminėti taip pat elektroninių įrodymų būtinybę, nes teroristai naudoja socialinius tinklus ir čia yra dar kartais problemų panaudoti tuos duomenis iš elektroninio pasaulio kaip įrodymus. Pavyzdžiui, direktyva dėl duomenų išsaugojimo čia turi poveikį, nes valstybės narėse skiriasi duomenų saugojimo sistemos, skirtingi laikotarpiai taikomi, taip pat teisinis bendradavimas su trečiosiomis šalimis taip pat labai svarbus. Čia E, dirbame taip pat daug. Taigi e, dabar lauksiu jūsų klausimų. Pone Holmar, prašom. Zunächst einmal darf ich mich ganz, ganz herzlich für den hervorragenden Bericht bedanken. Dėkoju už labai gerą e, ataskaitą. Dėkuoju už tai, kad informavote mūsų komitetą apie būtent jūsų veiksmus ir apie tai, kad, e, žinoma, negalite informuoti apie visus e, veiksmus dėl stebėjimo ir taip toliau. Dėl išvadų. Aš esu pranešėję dėl terorizmo direktyvos, mes taip pat aptarėme ir užsienio kovotojų klausimą baudžiamąją teisę. Na, ši, šis pranešimas bus susijęs taip pat su baudžiamąją teisę. Aš manau, kad ši ataskaita e, tikrai e, gera. Ką Jūs manote? Ar nereikėtų stebėti tų keliautojų, jeigu keliaujama terorizmo tikslais? Susidūrė susidaro. Tam tikras įspūdis, e, kad reikėtų žiūrėti tokius keliautojus kaip į tinklo terorizmų, teroristų tinklo narius. Taip pat reikėtų nepamiršti ir e, ruošimo, mokymo e, veiklos. Vakar vienas Italijos teismas, e, teisėjas, kuris turi daug, e, prokuroras, kuris turi daug e, patirties radikalizacijos srityje, teigia, kad radikalus radikalus islamistai kuria vaizdo įrašus, kuriuose matome vaikus, vaikai, kuriems nukertamos e, galvos, turėtume kovoti taip pat ir už vaikus, e, turėtume taip pat e, stengtis, kad net ir patys tėvai nepiknaudžiatų tėvais vaikais. Pagalvokime apie deradikalizavimą. Mes mainomės informaciją tarp valstybių narių, kalbame apie geriausius deradikalizavimo modelius, juos reikėtų pastelgti ypač kalėjimuose. Tie kurie, asmenys, kurie yra nuteisti turėtų turėti kažkokias ateities perspektyvas ir e, nereikia, reikėtų užkirsti kelią radikalizavimui e, kalėjime, reikėtų skatinti dera, deradikalizaciją. Manau, kad Eurojustas turėtų pristatyti tas priemonės, uh, kurių gali imtis valstybės narės kartu su komisija šioje srityje. Galbūt galėtume a, a, informuoti apie jas. Taip mes galėtume geriau vykdyti savo teisėkūros veiklą. Mums reikia direktyvos skirtos baudžiamai teisė turėtume suvienodinti sistemas, bet e, vis dėlto deradikalizacijoms reikėtų tam tikrų konkretesnių priemonių valstybėse narėse, e, reikėtų apčiopiamų priemonių. Dėkoju Jums. Dėkoju, ponas Karkau. Dėkoju už pristatymą. Norėčiau pabrėžti kai kuriuos dalykus. Kaip žinote, tos vienodinimo siekis, e, kalbant apie pažeidimus ir bausmes, e, yra ambicingas, bet tik ir te apsiribos ambicija ateityje. Rodas vis dėlto, kad kai kurie jūsų pasiūlymai dėl techninių standartų yra susiję su informacijos mainais valstybėse narise. šioje srityje galėtume pasiekti daugiau. Tai nėra tik ambicija. Nes žinoma, šiuo metu bendradarbiavimas vyksta, jis yra sustiprintas PNR, ECRIS kontekste ir taip toliau. Tai labai naudinga. Todėl manau, kad reikėtų šią sritį pabrėžti dar labiau kartais kyla sunkumų sureaguojant e, greitai ir keičiantis tikslę informaciją, todėl kad techniniai standartai labai skiriasi valstybėse narise. Taigi šiame kontekste pasižymėjau tai, ką sakėte dėl bendradarbiavimo dėl agentūrų. Taip, tas e, bendradarbiavimas tarp Eurojusto, Europol ir Frontexo vyksta, tai svarbu. Bet manau, kad yra dar ir daugiau agentūrų, kurias reikėtų įtraukti į šią veiklą. Na ir baigdamas, kalbėsiu apie jungtinio tyrimo komandas. E, sen, anksčiau šių komandų veikla tikrai nuvylė Ir tik dabar mes pamatėme, kad jau yra pasiekiama e, šiek tiek geresnių rezultatų. Galbūt būtų galima pasitelkti e, peržiūros priemonę tam, kad nustatytume, ar negalėtų kilti kokiu nors papildomų kliučių jungtinėms e, tyrimo grupėms. Dėkoju, Natalie Grisman. Aš e, taip pat e, norėčiau padėkoti direktoriai už labai gerą pristatymą. Ji pabrėžia, kad tai yra klausimas, kuris jau buvo iškeltas e, daug anksčiau, negu kad e, Europą sukrėtė, sukrėtė tie išpoliai. Vis dėlto tos problemos yra susijusios su daug, daugeliu dalykų. Jūs e, tikrai labai teisingai pasisakėte. Jūs pabrėžėte konfidencialumo aspektą. Aš Pritariu Jums, kiti kolegos pritarė taip pat, kad reikėtų užtikrinti ir nukentėjusiųjų aukų šeimų konfidencialumą. Taigi tikrai mes suprantame, kad ši sistema veikia per tinklą ir nėra sienų, dėl to labai tas tam tiklui lengva veikti, pasitelkiamos yra įvairiausios modernios priemonės tame tinkle. Bet e, taip pat suprantame, kad ir labai svarbu bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, reikia tokiais žvalgybos duomenimis, informacija. Tai turi būti daroma realiuoju laiku ir veiksmingai, konkrečiai. Taip pat suprantame, kad labai svarbu turėti teisinę sistemą, kurią vadovaudamėsi galėtume reaguoti greitai ir galėtume įveikti savo priešininkus šiame kare. Turėčiau porą klausimų. Jūs kalbėjote apie šešias valstybės, kurioms kyla daugiausiai problemų su užsienio kovotojais. Kokios tai šalis? Aš esu europietė ir manau, kad mums visiems kyla problemų šioje srityje, gal vieniems labiau, kitiems daugiau. Ir antras klausimas e, yra susijęs su Europos aktuarijomis. Mes rengiame naują terorizmo direktyvą. Ką Jūs manote apie pasiūlymus? Ką galėtumėte pasiūlyti? E, ko norėtumėte jūs tame tekste, ką galėtumėte pabrėžti jūs atsižvelgdami į savo atsakomybę. Šis tekstas yra svarbus šiais laikais. Žinoma, šiuo metu mes rengiame mažiau e, tekstų ir e, turime dėti taip pat daug pastangų tam, kad galėtume peržiūrėti tuos dokumentus. Uh, Kartais to laiko yra tikrai nedaug, tik keli mėnesiai. Tik ši direktyva yra labai svarbi, reikėtų ją parengti kuo geriau, tam, kad ji būtų kuo veiksmingesnė. Dėkuoju. Dėkuoju, ponas Vos. Dėkuoju už šį pranešimą. Turėčiau porą e, klausimų E, dėl e, sukauptos e, patirties įvairiose sektoriuose. Reikėtų pastebėti, kad yra ryšys tarp organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo, taigi tai pasakytina apie um, kontrabandą žmonėmis ir pinigų plovimą. Toks ryšys yra, ar ne? Taip pat šiuo metu yra uh, daug dėmesio skiriama terorizmui. Ar jūs nemanote, kad e, Europos e, lygių reikėtų suvienodinti terorizmo apibriežtį? Na ir dar vienas dalykas. Susidaro įspūdis, kad kad valstybėse narėse atsiranda tam tikros konkrečios struktūros. Tai matome, pavyzdžiui, Vokietijoje. Na ir e, ten atsiranda tam tikros struktūros, tam tikri klanai, kurie vadovauja tam tikroms teritorijoms, mečetėms. Ar ir jūs pastebėjote tokias tendencijas? Ponas Džiurek. Panas Jurek. Dėkoju. Turėčiau kelis e, komentarus. Norėčiau padėkoti už e, jūsų pranešimą. Mums, e, patei, mums pateikite tikrai daug informacijos, kuri mums naudinga. Visų pirma, reikėtų apibriežti, kas yra Islamo valstybė. Daesh tai yra judėjimas, kuris kovoja su mūsų valstybėmis, kariauja su jomis. Daug valstybių yra į tą karą įsitraukusios. Taigi tai tam tikra prasme yra mūsų valstybių uždavystė. Reikėtų taip pat atskirti kovos veiksmus nuo palaikymo. Žiūrint iš teisinės perspektyvos. Kodėl? Todėl, kad jeigu kas nors e, yra informuotas apie teroristinę veiklą e, ir jeigu, jeigu palaiko, jeigu padeda tai grupiai, tarkim, iš logistinės perspektyvos e, kaip nors padeda, na, tokiu atveju nusikalsta. Žinoma, yra nu, visada tam tikrų švelninančių aplinkybių bet tai yra smulkmenos. Mes turime e, ginti savo teisinę sistemą ir turime apibriežti tai, su kuo mes turime kovoti. Mes e, esame įsitraukę į karą ir e, turime imtis tam tikrų priemonių, karinių beveik priemonių prieš tuos priešininkus. Jeigu kas nors uh, nukreipia veiksmus prieš savo paties valstybę, tuomet tokį asmenį reikėtų deportuoti. Prancūzai labai logiškai diskutuoja apie dvigubą pilietybę ir apie asmenų išsiuntimą, ekstradikciją. Tų asmenų išsiuntimą būtent, kurie yra įvykdę teroristinių nusikaltimų. Mes turime ginti savo visuomenės. Manau, kad e, mes e, situaciją pristatome netiksliai. Ką reiškia terminas radikalizacija? Tai yra terminas, kuris reiškia, kad asmuo e, palaiko terorizmą, aktyviai palaiko teroristų veiklą. Na, tai yra ir e, neapykantos vakarams išriška. E, Manau, kad reikėtų pasidėkti tam tikrą socialinį su, tyrimą. Reikėtų analizuoti asmenis, kurie yra radikalizavęsi, e, tam, kad suprastume, ką jie jaučia, koks yra jų elgesys. Ir tam, kad galėtume nustatyti, kurie asmenys radikalizuojasi. Na ir taip pat dėl izolacijos socialinėje erdvėje. Manau, kad tie asmenys turėtų suprasti, kad uh, integracija, socialinė integracija yra jų, e, jiems naudinga, jie turi gyventi mūsų aplinkoje taikiai. Thank you, Chair. Uh, three... Ačiū pirminkė. Trys klausimai. Pirma, minėjote radikalėjimo prevenciją alternatyviais būdais. Gal galėtumėte paminėti tuos alternatyvius būdus, kaip galima užkirsti kelią radikalėjimui. E, be to, siūlėte kriminalizuoti pačią kelionę. Nežinau, ar tai tinkamas e, būdas kriminalizuodami kitus dalykus, e, galbūt randame geresnių būdų nei e, kriminalizuodami kelionę. Galbūt e, yra žmonių, kurie atvyksta į Europą, čia kurį laiką gyvena kaip pabėgėliai, paskui keliauja atgal į Siriją. E, ir jų kelionė bus tokia pati kaip ir užsienio kovotojų. Taigi reikia apie tai pagalvoti. Užsienio kovotojai teismuose Europoje. Taip, reikia to siekti, bet kaip galime įrodyti, kad kažkas kovojo Daesh pusėje? Ar turėtume pasitelkti žvalgybos um, organizacijas ar kitus šaltinius naudoti? Ačiū. Dėkuoju. Prieš E, vėl suteikdamas žodį Mišel Konings norėčiau paklausti pats. Nuoširdžiai e, Eurojustas e, viena iš agentūrų, kuri nuolat stebi šį reiškinį, daugelis kitų to nedaro. Ar jūsų nuomonė yra tam tikra krizė šioje srityje? Kalbant apie radikalėjimą kalėjimuose, poveikis, kuris stebime, didžiulis. Ne tik e, tiems asmenims, bet ir e, taikioms musulmonų bendruomenėms. Taigi tai, sakyčiau, vis dėlto krizė. Ar Eurojusto kaip e, šiuos klausimus sprendžiančios agentūros nuomonė? Ar tai krizė? Matome, kad vyriausybės um, nepakankamai reaguoja, neteikia pakankamo atsako, kaip ir imasi um, kovos su radikalėjimu priemonių, bet jų labai nedaug, uh, jos nelabai veiksmingos. Ar Eurojustas stebi tai e, kokia nepakankama reakcija yra išreiškinė. Ar yra glaudžiai bendratarpiaujama šioje srityje tarp įvairių valstybių prokuratūrų ir kitų organizacijų? Ar yra užtikrinamas tam tikras nuoseklumas, kaip elgiamasi su e, tais, kas grįžta? Ačiū labai, dėkoju už e, klausimus. E, gal pradėsiu nuo jūsų klausimo pirminkę. Taip iš tiesų e, kyla saugumo grėsmė be precedentinė saugumo grėsmė turime labai rimtai tai žiūrėti ir jau pradėjome darbą susijusiu su šiuo reiškiniu dar 2012 metais. Ir matome, kad ši problema plinta kaip naftos dėmė jūroje. Belgija, Danija, Prancūzija, Junktinė karalystė. jau laikomos šalimis, kurios turi aktyviai spręsti šią problemą. Belgijoje um, Buvo nustatyta anksčiau 46 e, e, e, šariato šalininkai ir iš tiesų ta problema labai plinta visoje Europoje. Iš pradžių buvo vos šešios, septynios valstybės, kurioms ši problema buvo itin aktuali, o dabar beveik visos turėtų jau susirūpinti Taip, e, daugelėje šalių e, yra musulmonų bendruomenių, e, bet neturėtume jų stigmatizuoti. Jos taip pat yra šio reiškinio aukos ir turėtume dirbti visi kartu, kad pažeidėjai būtų patraukiami atsakomybėn. Tai didelė krizė ir galbūt neiš karto pamatysime jos pasiekmes Turime dirbti visais ligmenimis - vietos, nacionalinių lygmenių, e, viso regionų lygmenių ir galbūt matysime įvairių priemonių poveikį tik tai po keliarių metų. Bet e, jau dabar aišku, kad e, vadinamų veteranų atžvilgių, jau kovojusių asmenų atžvilgių negali būti jokio gailėšio. Turime imtis labai griežtų priemonių. Kalbame apie e, baudžiamuosius nusikaltimus, tai žmonės, kurie e, e, prisidengia religiją ir e, vykdo baudžiamusius nusikaltimus. Tai buvo ir Bruselio išpolių atveju ir kitais panašiais atvejais turime imtis veiksmų skubiai, kad patrauktume atsakomybėm tokius asmenis ir Dabar e, grįždama prie įvairių e, pateiktų klausimų susijusių su bendruoju požiūriu. Mums to bendrojo požiūrio reikia ne vien tik bendrojo požiūrio vardan, bet tam, kad galėtume veiksmingai dirbti. Pateiksiu pavyzdį. Po Paryžiaus išpolių lapkričio 12 dar e, buvo tam tikrų signalų, uh, buvo e, jau e, pasiruošta e, skubiai reaguoti, dirbti kartu ir įvairios tarnybos buvo pasiruošusios ir kovo 22 dieną, kai gavau pranešimo apie išpolius visos pajėgos buvo mobilizuotos labai greitai ir buvo pasiruošusios e, dirbti praktiškai per pusvalandį. Ir labai svarbu, kad taip ir būtų toliau, kad Eurojusas galėtų pasitelkti nacionalinius padalinius E, ir dirbti kartu su jais. E, jau turime labai gerų pavyzdžių, e, kaip galima greitai mobilizuotis, nes kiekvienoje šalyje yra paskirtų pareigūnų, paskirtų prokurorų, kitų pareigūnų, kurie labai greitai gali mm, pasiruošti ir užtikrinti greitą atsaką, faktiškai realiųjų laikų atsakyti į bet kokius e, teisminės pagalbos prašymus, e, kitus e, dalykus ir jau turime tokios gerosios patirties. Vienas iš pavyzdžių buvo kovo 22-osios išpoliai, kai pavyko labai greitai mobilizuoti daugelį tarnybų. Tas pats pasakytina ir apie Paryžiaus išpolius. Tai tikrai e, puikia e, tarpusavio pagalbos e, sistema, galime pasiūlyti ir teisminį, ir teisinę pagalbą, ir finansinę pagalbą, ekspertinę pagalbą. Ar e, vertiname savo veiksmingumą, savo efektyvumą? Taip, nuolat būtinai vertiname e, kaip veiksmingai mums sekasi dirbti 28 valstybėse narėse. Europos Sąjunga e, sutelkia e, dėmesį ne į karą su teroru, ne tas yra mūsų pagrindinis tikslas. Norime e, dirbti pagal konstituciją norime turėti teisę mokytis, keliauti, dirbti ir taip toliau. Ir visų pirma, užtikrinti teisę gyventi. Ir kai tos teisės pažeidžiamos, turime imti skubių veiksmų, vadovaudomėsi įstatymų viršenybės principu. Turime be kita ko dirbti ir prevencijos srityje, e, kad e, kovotume su e, verbavimu, e, su kitais e, dalykais, e, kuriems galima užkirsti kelią ir taip užkirsti kelią teroristiems išpoliams. Verbavimas, treniravimas, mokymas, žudyti kitus, žurnalistų ir kitų asmenų pagrobimas, laikymas įkaitais. Pavyzdžiui, Sirijoje kyla tokių klausimų, kaip surinkti duomenis, įrodymus apie tokius atvejus. Tai labai sudėtinga padaryti. E, turime stiprinti ryšius e, su ne Europos valstybėmis ir e, tai būtina artimuosiuose rytuose, Šiaurės Afrikoje, Vakarų Balkanuose, Turkijoje. Į tas šalis sutelkėme dėmesį pastarųjų metų. Pernai buvo konferencija, kurioje dalyvavo 28 valstybių narių, Norvegijos, Šveicarijos, Junktinių Amerikos valstybių paskirtųjų prokurorų ir kitų pareigūnų. Mm, mm. Ir e, taip pat bendratrapiaujame su Turkija, su Tunisu. Tunise jau dirbame e, dėl suso įvykdytų išpolių, susia įvykdytų išpolių. Uh, Ehm, juk ten žmonės tiesiog lankėsi muziejuje, ilsėjosi. Turime be kita ko pasirūpinti ir aukomis, teroristų išpolių aukomis. Be to turime paremti specialistus regionuose, juos įkvėpti veiksmingam darbui. Anksčiau dirbome su Sirija, Libija ir dabar vėl dirbame ties tuo, kad užmėgstume ryšius, veiksmingesnius ryšius su Libija. Čia labai viskas sudėtinga, reikia laiko, bet e, turime imtis skubių veiksmų. Ačiū šį klausimą. Be to, m, mm, kyla daug problemų dėl e, jaunimo, nepilnamečių Kai kuriuose šalise nepilnamečiai taip pat gali būti teisiami, e, gali būti kaltinami, gali būti mm, nuteisiami in absentiją, už akių ir e, visas mūsų darbas e, grindžiamas ne tik žvalgybos duomenimis, bet ir labai kruopščių teisminiu darbu. Norime užtikrinti glaudžias teisinės sąsajas tarp įvairių tarnybų darbo ir turime visų pirma dirbti teisėtai pagal įstatymą, sutelkdami dėmesį į visus aspektus, nepamiršdami be kita ko Eurojusto sprendimo 13 straipsnio. Nuolat gauti informacijos ir apie e, kitus nusikaltimus. Vykdomas nuolatinis strateginis darbas e, susijęs su terorizmu m, mm, ir kitais susijusiais nusikaltimais - kontrabanda, priekyba žmonėmis, priekyba narkotikais, ginklais. E, Juk čia visos organizuotų nusikalstamumo problemos ypač e, išriškėja, pinigų plovimo aspektas labai svarbus, tai nėra nauja. Turime apie tai galvoti, pradėti dirbti, e, galvoti netradiciškai, mąstyti. Ir um, kai kurie teroristai paprasčiausiai nusikaltėliai, kurie tik e, prisengia religiniais tikslais. Turime užtikrinti, kad būtų keičiamas informacija tarp valstybinarių realiųjų laikų ir užtikrinti, kad Eurojustas galėtų tą visą informaciją sulyginti, e, ją patikrinti, išanalizuoti ir padaryti tai greitai. E, turime tai daryti kartu su Europolu, kuris yra mūsų pagrindinis partneris Europos kovos su terorizmu centro steigimas ir rodo, kad turime stiprinti bendratarbiavimą su Europolu ir tą darome. Prokurorai atlieka tokio e, tiltelio tarp Eurojusto ir Europolo vaidmenį e, užtikrina, kad e, veiksmingai vyktų teisminės, teisinės bendratarpiavimas, koordinavimas euh, questions. Euh... Dėkuoju, ponė Grisbek, taip pat už jos klausimą. Mm, trumpai e, e, pasakysiu, kad e, kažkokių tinklų kūrimas nebūtinai yra veiksmingas kovojant su terorizmu. Ir pastaraisiais metais stebime kokį poveikį e, daro mūsų priemonės, e, stebime, kiek asmenų nuteisiama, skleidžiame šią informaciją ir jums tą informaciją nuolat e, teikiame, norime ypač pavyzdinius atvejus kuo plačiau skelbti Ispanijoje neseniai buvo nuteista asmenų ir tokie pavyzdžiai e, įkvepia naujiems darbams, e, naujiems pasiekimams ir turime būtinai e, plačiai skalbti informaciją apie gerus pavyzdžius. Ačiū. Uh, Ačiū. Pagal saugumo darbo tvarkę nagrinėsime nemažai e, klausimų, e, be kitako susijusių ir su terorizmu. Šis rytis apskritai labai sudėtinga. Ir e, dirbsime su įvairiais dokumentais pagal mūsų suplanuotą darbo tvarkę. Ačiū Jums už Jūsų svarbų darbą. Atsižvelgiant į pastarojo metų įvykius, linkime Jums sėkmės. Dar kartą ačiū už pristatymą šiandien mūsų posėdėje. Ačiū. Dėkuoju, kolegos. Trečią valandą čia bus Libė ir Sėdė klausimai. Prašome dalyvauti. Ačiū.